So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte die Abstimmkarten. Gerbiami kolegos, grįžkim prie darbo. Ar turite balsavimo korteles? Ir galim pradėti, jei norite. Geändert. Heute, wir haben zuerst den Einspruch gemäß. Šiandien ryte šiek tiek pakeitėme darbo tvarkę. Pradėsime nuo nepritarimo pagal darbo, tarbos, darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio antrą dalį vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimai. Po to prie devinto, dešimto klausimo pagal darbo tvarkę pereisim. Taigi, pirma nepritarimas, paskui devintas, dešimtas klausimas bus, o po to vienuoliktas punktas yra sukeistas su 12. Taigi fluorintos šiltame efektą sukeliančios dujos, CFC dujos bus vietoj 11. Taigi pradėkime nuo elektroninio balsavimo. Nepritarimas pagal darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio antrą dalį, vandens šildytuvai. Taigi pradedame balsavimą elektroniškai. Ar visi jau pabalsavo? Balsavimas baigiamas. Penkiasdešimt vienas prieš, kažkas dabar sako, kad suklydo. Šliuteris už. Aš maniau, kad balsuojame už florintas dujas, sako kalbėtas pirmininkas. Reikia mokėti naudotis balsavimo prietaisais. Norėčiau pataisyti savo bal, pakoreguoti savo balsavimą. Taigi jūs balsavote iš inercijos, taip sakant. Pirmininkas. Dėl trilogo dabar balsuosime elektroniškai. Pradedame balsavimą dėl trilogo rezultatų. Ar jau visi pabalsavote? Baigiamas balsavimas. 54 už, 2 prieš patvirtinta. Toliau tęsime balsavimą. Vėlgi su ta pačia problema susidūrėme. Dirbame toliau. Šimanskio pranešimą dėl reindustrializacijos. 19 pakeitimas liupaškas už prieš susilaikė atmesta, 20 kas už. Prieš susilaiko. Rezultatas neaiškus, pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Vienu LP narių balsu, tarp balsuojančių per daug dviem jau netgi. Trisdešimt vienas už, dvidešimt septyni prieš vienas susilaikė pritarta, dvidešimt pirmas kas už, prieš susilaiko. Tikrinamės dėl 21 elektroninių būdų, pradėjome balsuoti, ar visi balsavote. Baigiame balsuoti. Vienu ELP nariu tarp balsuojančių per daug. Ar būtų malonus vienas e LP kolega išsitraukti savo kortelę iš balsavimo įrangos? Taip pritarta. 31 už, 29 prieš 1 susilaikė. 22 pakeitimas kas už? Prieš susilaikė. Pritarta 23 už prieš susilaikę. Na, aišku, dėl 23 elektroninis balsavimas, pradėjome balsuoti ir visi balsavote. Baigiame balsuoti. Pritarta 24 pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko atmesta. 37 kas už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 37-ojo, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta. 25 kas už. Prieš Vėl neaiškus rezultatas tikrinamas elektroniniu būdu dėl 25-ojo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Aiškiai pritarta. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pirmasis konsultuotas pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. 28 pakeitimas e, iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį. Prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko taip pat pritarta. <clears throat> Toliau balsuojame dėl antrojo konsoliduoto pakeitimo, kas už prieš susilaiko pritarta. 35 kas už, prieš susilaiko pritarta, 38 už, prieš susilaiko pritarta, 41 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį kas prieš susilaiko atmesta. Balsuokime dėl 43, kas už prieš susilaiko pritarta. 45, kas už prieš susilaiko pritarta. Tokiu būdu atkrinta 42, balsuojame dėl ketvirto konsoliduotojo, kas už prieš susilaiko pritarta, 47 kas už, prieš susilaiko pritarta, 48 kas už, prieš susilaiko pritarta, trečiasis kompromisas pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. 57, kas už, prieš, susilaiko. Neaiškus balsavimo rezultatas dar kartą. Kas už 40, 57? Už prieš susilaiko pritartą. 58. Už prieš susilaiko. Neaišku tikrinamės dėl 58 elektroninių būdų. Pradedame balsuoti, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau balsuojame dėl 62, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Toliau 71. Kas už? Prieš susilaiko atmestas 72. Dar pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 71. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 72. Kas už? Prieš susilaiko pritarta, 74 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 75 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 76 kas už, prieš, susilaiko pritarta. Toliau balsuojame dėl 77, 78 ir 9 kartų, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 83, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 83 e, pasitikrinkime dėl jo elektroniniu būdu, ar visi balsavote dviem LP atstovais tarp balsuojančių per daug. Dabar jau baigiame balsuoti pritartą. 84. Kas už? Prieš susilaiko tik 10 procentų kolegų balsavo, taigi elektroniniu būdu tikrinamės dėl 84. Ar visi balsavote balsuoti? Baigiame. Atmesta. 85 ir 86 kartu, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Toliau 91 kas už prieš susilaiko pritarta. 92 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už prieš susilaiko tikrinamės dėl 92 antrosios dalies elektroniškai. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Peritarta. 93. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 94. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 96. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 27. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 97. Kas už prieš susilaiko pritarta. 99. Kas už prieš susilaiko. Neaišku. Tikrinamės elektroniniu būdu dėl 99. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Vėl dviem LP atstovais tarp balsuojančių per daug aiškia persvara pritarta, 101 kas už, prieš. Pritarta. Toliau 103 balsavimas dalimis, ne, pirmininkas atsiprašo, 103 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 104 atkrinta, 105 taip pat, toliau 107, kas už, prieš susilaiko pritarta, 109 kas už, prieš susilaiko pritarta, 111 balsavimas darimis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. 112 kas už, prieš susilaiko pritarta, 113 kas už, prieš susilaiko pritarta. 114 kas už, prieš susilaiko pritarta. Pirmasis kas už. Prieš susilaiko pritarta. Antras kas už. Prieš susilaiko pritarta. Trečias kas už. Prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas kas už. Prieš susilaiko pritarta penktas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, šeštas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Nežinau, galbūt trumpai turėtume nutraukti posėdį, nes e, garsinis fonas šiek tiek trukdo balsuoti. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. Aštuntas. Devintas ir dešimtas. Balsuojame kartu, kas už. Prieš susilaiko pritarta, 11 atkrinta, dabar 13, kas už prieš susilaiko pritarta, 14, kas už, pirmoji dalis, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, Pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Aiškiai balsų persvarą atmesta. 12 kas už. Prieš. Susilaiko pritarta. Dabar 16 kas už. Prieš susilaiko pritarta, 17 kas už, prieš susilaiko pritarta, 18 kas už, prieš susilaiko pritarta. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu, pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 54 už, 7 prieš, 5 susilaikė. Sveikiname pranešėją, toliau balsuosime dėl F dujų. Pradėkime balsavimus dėl fluorintų šiltnamio efektų sukančių dujų. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pastikrinime elektroniniu būdu dėl fluorintų dujų. Balsuojame. Vėl kolegė šiandien ryte mes dar kartą bandau pakartoti, pakeitėme darbo atvarkę, dar balsavimo pradžioje apie tai informau, dabar balsuojame dėl Florinto, Florintų dujų pranešimo, tikiuosi, kad jums pateiktas balsavimas. Tinkamas balsavimo sąrašas, dabar balsuojame dėl pirmo konsoliduotų pakeitimo elektroniniu būdu.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 vis dar dviem LP atstovais per daug, dar vienu. Es ist ein EVP-Abgeordneter noch zu viel in der Abstimmung. Vis dar e, vienu ELP nariu tarp balsuojančių per daug, Richardai. Ar trumpai galėtume padaryti per traukėlę? Kiek, Richardai, reikia laiko? Trijų minučių. Die Sitzung wird wieder aufgenommen. Sonst werde ich gleich nochmal zur Klarheit. Tęskime <clears throat> posėdį ir dabar perskaitys, nes priešingų atveju perskaitysiu tikrųjų ir pakaitinių narių pavardas, kad galėtume susipažinti su naujais kolegomis. Taigi dar kartą pamėginsiu, balsuojame dėl fluorintų dujų pranešimo. Pirmas konsoliduotas pakeitimas ir balsuosime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. ELP vėl turi dviem balsais per daug. Ar turiu dar kartą perskaityti tikrųjų ir pakaitinių narių pavardės, ar be, be to susitvarkysime dar kartą. Mėginu. Pirmasis konsolidos pakeitimas, balsuokime. Elektroniniu būdu. Ir visi balsavote. Balsuoti baigime. 42 už 20 prieš niekas nesusilaikė. 86 pakeitimas, kas už prieš susilaiko neaišku. Balsuokime elektroniškai dėl 86. Ar visi balsavote, baigime balsuoti. Pritarta. 89 toliau, kas už? Prieš susilaiko. Vėl elektroniniu būdu tikrinamės dėl 89. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 33 už 29 prieš pritartą. Dabar mm, <clears throat> balsuojame dėl 70, 87, 8, 9, 90, 91 kartu už prieš susilaiko pritartą. Toliau 93, 11 transporto komiteto, kas už prieš susilaiką. Pritarta. Genommen. Es war angenommen. Dann geht's weiter mit 92. Toliau 92, kas už prieš susilaiko atmesta. Septintas konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 98, toliau kas už, prieš, susilaiko pritarta. 99, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šimtasis, kas už prieš susilaiko. Pritarta 101, <clears throat> kas už. Prieš susilaiko. Pritarta 104, kas už. Prieš susilaiko. Pritarta. 107, kas už. Prieš susilaiko atmesta. Bet pasitikrinkime elektroniškai dėl 107. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritartam. 108 kas už. Prieš susilaiko. Tikrinamės elektroniškai dėl 108 ir visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta 109, kas už. Prieš susilaiko pritarta 110, kas už prieš susilaiko pritarta 111 kas už, prieš susilaiko pritarta, 112. Kas už, prieš, susilaiko pritarta, 8. Kas už, prieš, susilaiko pritarta, 114. Kas už, prieš, susilaiko atmesta, 113. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Toliau dėl 12 transporto komiteto pakeitimo, kas už, prieš susilaiko pritarta. 115 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 116 kas už. Prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 116. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 117 kas už, prieš susilaiko atmesta. Dar pasitikrinkime dėl 117 elektroniškai ir visi balsavote, balsuoti baigime. Atmesta. 119 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 118 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 121 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 120-22 kartu, kas už, prieš, susilaiko pritartą. 123, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 124, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 125, kas už, prieš, susilaiko atmesta neaišku, dėl 125 elektroninis balsavimas, ar visi balsavote. Pradedame balsuoti. Tai yra baigiame balsuoti. Pritarta. 126 kas už, prieš susilaiko pritarta 127-29 kartu, kas už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 127-29 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Aiškiai pritarta. Sveikiname. 128 ir 13 atkrinta, 131 toliau, kas už, prieš susilaiko atmesta. 132 kas už, prieš susilaiko pritarta. 9 kas už, prieš susilaiko pritarta. 135 e, balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko atmesta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko, taip pat atmesta 133 trukas už, prieš susilaiko atmesta. 133 pasitikrinkime elektroniniu būdu, paradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. atmesta 134, kas už, prieš susilaiko pritarta. Taran 14 ir 15 nereikia dėl jų balsuoti. 10 ir 136 už prieš susilaiko pritarta, 11, 137, 138 už prieš susilaiko pritarta, 139 už prieš susilaiko pritarta, 12 kas už prieš susilaiko pritarta, 141 kas už prieš susilaiko atmesta, 140 kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 140, ar visi balsavote. Balsuoti baigime. Aiškiai, pritartas 143, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 142, kas už, prieš, susilaiko. Neaišku. Elektroniškai tikrinamis dėl 142, ar visi balsavote. Baigiame balsuoti pritartą. 145, kas už, prieš, susilaiko atmestas, 104, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 146 kas už, prieš susilaiko pritarta, 147 kas už, prieš susilaiko atmestas, 108 kas už, prieš susilaiko atmesta, šeštasis konsoliduotas pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, toliau balsuojame dėl 18, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 161, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 162, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 165, kas už, prieš, susilaiko pritarta, kai kurie tolesni atkrinta ir dabar dėl 21 balsuojame, kas už, prieš, susilaiko pritarta 164, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penktas konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta kalbą peršoksime kelis puslapius. Tai visai neblogai. Ir pas mane 14 puslapyje yra 217 pakeitimas. Ar jį radote, kas už? Prieš susilaiko atmesta 216, kas už? Prieš susilaiko pritarta 218 toliau, kas už prieš susilaikų pritarta 220 stran 25, kas už prieš susilaikų pritarta 221 stran 26, kas už prieš susilaiko pritarta 24, kas už prieš susilaikų pritartas 222, kas už, prieš susilaiko neaiškus. Tikrinamės elektroniniu būdu. Dar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmestas 224, kas už Dar 223 prieš tai pirmininkas atsiprašo, kas už prieš susilaiko pritartą. 224 kas už prieš susilaiko atmesta. Toliau balsuojame dėl antrojo kompromisinio pakeitimo, kas už prieš susilaiko pritarta. Verskime kelis puslapius. Iki 19. ketvirtojo konsoliduoto pakeitimo. Ar visi radote balsavimo sąraše, kas už prieš susilaiko pritarta. Toliau verčiame puslapius iki trečio konsultuoto pakeitimo, 21 puslapį, kas už, prieš susilaiko pritarta. Toliau 285, kas už, 22 puslapį, 285, kas už, prieš susilaiko neaišku elektroninis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta 284, kas už. Prieš susilaiko ne atmesta. Bet pasitikrinkime dėl 284. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti? Vertėjo pasitikrinti, ačiū Basui Aigautui. 34 atkrinta, balsuokime dėl 292. Kas už? Prieš susilaiko atmesta 293. Kas už? prieš susilaiko pritarta. 294. Kas už prieš susilaikų atmesta. 36. Kas už prieš susilaikų pritarta. 295. Kas už prieš susilaiko atmesta. Toliau balsuojame dėl identiškų tran 39, 39 e, ir 307, 308 už prieš susilaiko. Pritarta 309, kas už prieš susilaiko pritartam. 310, kas už prieš susilaiko pritarta 311, kas už. Prieš susilaiko pritarta 313, kas už. Prieš susilaiko pasitikrinkimai dėl 313 elektroninių būdų. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau balsuokime dėl 314 ir tran 40 už prieš susilaiko pritarta 315 tran 41, kas už prieš susilaiko Pritarta 316 trant 42, kas už, prieš susilaiko. Pritarta 318, kas už, prieš susilaiko. Pritarta 319, kas už, prieš susilaiko. Atmesta Toliau verskime iki puslapių, kurio numeris 35 pas mane. 413 pakeitimas, kas už. Mano balsavimo sąraše tai yra 35 puslapis ir 413 pakeitimas. Ar visi radote, kas už? prieš susilaiko atmesta 414 tran 45, kas už prieš susilaiko pritarta 415, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar kartu balsuokime nuo tran 46 iki tran 52, kas už prieš susilaiko pritarta. 57, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 58, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 59, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 59. Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. 39 už, 29 prieš, pritarta. 60 ir tram pirmas identiškai kas už, prieš, susilaikų atmesta, 61 kas už, prieš, susilaikų pritarta. 61 atkrinta, 61 taip pat. 64 dabar kas už, prieš, susilaiko pritarta, 65 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 66 kas už ir 33 kas prieš, susilaiko pritarta, Toliau 38 puslapis, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš susilaikų pritarta. 78, kas už, prieš susilaiko pritarta. 77, kas už, prieš susilaiko atmesta. Bet pasitikrinkime verčiau, ar visi balsavote. Baigėme balsuoti. Dar kartą tikriname elektroniškai dėl 77. Pradėme balsuoti. Ar visi balsuojate? Balsavote? Vienu LP nariu per daug balsuoja. Tai baigime balsuoti. Kem 4 už, 24 prieš, pritarta. Toliau balsuojame dėl šeštų pakeitimų, kas už, prieš, susilaiku, pritarta. Bet atsargumo dėlį pasitikrinkime. Nebuvo aiškiai matyti, ar visi balsavote. Baigiame balsuoti 35 už, 33 prieš, pritarta. 81 tran 5 kartukas už, prieš, susilaiko pritarta. 82 mm, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Galtinis balsavimas pirmiausiai elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 48 už, 19 prieš, 1 susilaikė. Dabar antrasis balsavimas elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 47 už 16 prieš vienas jūs laikės. Sveikiname Basą Aikhautą. Ir vėl noriu paklausti, ar pagal 70 darbo tvarkos taisyklių straipsnį jūs ketinate pradėti darybas, taigi jūs linksite galvą, reikia 35 balsų, kad suteiktume įgaliojimus, elektroninis balsavimas dėl to. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 49 už 16 prieš. Darybiniai įgaliojimai suteikiami aiškia balsų persvarą. Sveikiname Basą Aikvaldą. Prašau dar neišėti iš salės ir kviečiu visus balsuoti toliau. So, bevor wir in die Abstimmung prieš tęsdami balsavimą dėl vadinamojo atidėjimo apivartinių taršos leidimų prekybos pagal 157 darbo tarkos taisyklių straipsnį pakeitimai numeris 32, 36, 5 ir 62 neprimtini. Ką tik perskaityti pakeitimai dėl minėtų priežasčių yra neprimtini. Pone Korholo, prašau žodžio. Thank you very much. Dėkoju. Noriu paklausti dėl 21 vardinio balsavimo. Mes jau apie tai diskutavę pavasarį. Aš sakiau, kad tai bus pirmojo svarstymo procedūra komitete. Ir norėjau, kad visi kolegos turėtų galimybę api, apsispręsti dėl atidėjimo. Penktadienį mačiau, kad nebuvo atsižvelgta į parlamento nuomonę. Balandžio mėnesį plenarinė posėdė balsuojant mačiau, kad esu teisi. Ir dabar esu šešėlį pranešėję. Savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad neįmanoma būtų plenarinė posėdėje EPP būti surištomis rankomis. Tad norėčiau pasakyti štai, kad niekas negali mūsų smerkti e, dėl to, kas vyksta. Kaip šešėlinė pranešėja galiu pasakyti, kad mūsų frakcija nekeičia savo nuomonės ir siūlo backloading ar atidėjimą atidėti. Šešėliniai pranešėjai be abejo, šitokia situacija yra ypatingai komplikuota. Tikrai kolegė Korhova. Na, Richardas Žeberis, prašau žodžio. Noriu pažymėti, kad kolegė Korhola nekalba frakcijos vardu. Mes pradėjome keistis nuomonėmis dėl šio dokumento tik tai vakar, kitą savaitę patvirtinsime bendrą frakcijos poziciją ir ši pareikšta pozicija buvo asmeninė. Ačiū Richardui Zeberiui, pagal 195 straipsnį galima pageidauti vardinio balsavimo už šį pasiūlymą turi e, balsuoti e, 18 kolegų, kitaip jų nebus. Kas už? Reikia atsistoti tiems, kurie palaiko šį pasiūlymą rengti vardinį balsavimą. Iš viso turime 18 balsų, taigi tokiu būdu galime balsuoti vardiniu būdu dėl šio pakeitimo. Taigi galime dabar vardiniu būdu balsuoti dėl 21, 22, tiksliau dėl 21. Pirmininkas pasitaiso e, iki trečios konsultuomosios dalies. Trimis ELP atstovais per daug tarp balsuojančiųjų. Ar vėl turime pakartoti balsavimą? Vis dar dviem per daug, vienu per daug. Dabar viskas tvarkoja. Dabar pradedame vardinį balsavimą elektroniniu būdu. Vėl vienu per daug iš LP stovyklos ir Alde vienu per daug. Vis dar vienu per daug iš LP frakcijos. Vis dar vienu per daug narių iš ELP frakcijos. negalime balsuoti toliau, nes balsavime dalyvauja per daug narių, dabar dviem ELP atstovais yra per daug. Vienu per daug. Vis dar vienu per daug iš LP frakcijos tarp balsuojančių. Jūs turite 24 keturias vietas, galbūt galėtumėte susitarti, kas iš naujų narių ar iš pavaduojančiųjų turėtų išsitraukti savo balsavimo korteles. Na, kolegė iš Lenkijos likti priekyje sėdi. Dabar viskas tvarkoja, baigime balsuoti. 23 už, 44 prieš, vienas susilaikė. Viskas dabar yra juodu ant balto, žinome, kas kaip balsavo, taigi tęskime balsavimus. Nuo pirmojo konsoliduoto pakeitimo ir vėl iš karto balsuojame elektroniniu būdu, pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 38 už 27 prieš vienas susilaikį pritarta. Toliau balsuokime. Septynisdešimtas, dvidešimt ketvirtas ir iki penkisdešimto pakeitimo balsuojame kartu iš karto elektroniniu būdu, nes taip yra gražiau. Būrelėdame balsuoti. balsuoti. Balsuoti baigiame, jei visi balsavote. 33 už, 33 prieš, taigi atmesta. Toliau balsuokime dėl 71, kas už, prieš susilaikų atmesta. 73 kas už, prieš susilaiko atmesta. Toliau 25 kas už, prieš susilaiko atmesta. 26 kas už, prieš susilaiko atmesta. Tikrinkinamės dėl 26 elektroninių būdų, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 36 prieš 31 už atmestą, 28 kas už, prieš susilaiko atmestą, 30 už, prieš susilaiko atmestą, 32 už prieš susilaiko atmesta, dėl 36 nebalsuokime, 33 kas už, prieš susilaiko atmesta, 38 kas už, prieš susilaiko neaišku, balsuokime elektroniniu būdu dėl 38, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 39 už 28 prieš pritarta 38 pakeitimui, 39 dabar kas už prieš susilaiko atmesta. Antras konsoliduotas pakeitimas, balsuosime elektroniniu būdu iš karto. Pradedame balsuoti, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 47 už 19 prieš vienas laikė pritarta. Toliau 30, 43, kas už, prieš susilaiko atmesta. 52, kas už, prieš susilaiko atmesta Atmesta man atrodo, bet pasitikrinkim elektroniškai atsargumo dėlį. 52 pakeitimas, ar visi balsavote, baigiame balsuoti. 33 už 35 prieš atmesta. 46 toliau, kas už prieš susilaiko atmesta. 47 kas už prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkim elektroniškai dėl 47, ar visi balsavote. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 49 kas už. Prieš susilaiko, balsuokime elektroniniu būdu, kad būtų aiškiau, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. 37 už, 25 prieš, pritarta 55 toliau, kas už, prieš susilaiko atmesta, 56 kas už, prieš susilaiko neaišku. Balsuokime elektroniškai dėl 56. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 25 už, 42 prieš atmesta. 57 kas už prieš susilaiko atmesta. 58 kas už prieš susilaiko atmesta. 60 kas už prieš susilaiko atmesta. 59 kas už prieš susilaiko atmesta. Baigiame balsuoti. Dėl 59 pageidaujate pasitikrinti elektroniniu būdu. Prašau. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Pritarta. Taigi baigiame balsavimus. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, balsuoti nebuvo paprasta, dabar jis bus pateiktas balsavimui be galimybių teikti pakeitimus per plenarinį posėdį. Kita plenarinė sesija balsuosime. Dėkoju Jums už profesionalumą ir tinkamą elgesį balsavimo metu baigiame balsavimus. Ačiū.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 Meine Damen und Herren, wenn wir jetzt ein bisschen Ruhe einkehren lassen könnten, denn die Sitzung hat weitere Tagesordnungspunkte. Pažiūrėjau, ponai, gal galėtume šiek tiek aprimti ir toliau svarstyti darbo tvarkę. Prašau tų, kurie norėtų išeiti iš salės, tą padaryti, o kitų prašau įdėmiai klausytis. Ja, vielen Dank. Wir machen dann weiter mit Punkt 13 der Tagesordnung. Toliau svarstykime 13 darbo atvarkės punktą dėl degalų kokybės direktyvos ir atsinaujinančių išteklių energijos direktyvos dalinio pakeitimo, tai netiesioginį žemės paskirties keitimas. Pranešė yra Corinne Lepage, jai ir suteiksime žodį pirmiausiai. Prašau. Merci, madame, euh, le... Ačiū gerbiamą pirmininkę. Mėly kolegos, šis klausimas galbūt yra netoks sudėtingas kaip ankstesnis, bet be jokios abejonės dėl jo čia taipogi nemažai diskusijų ir problemų kyla. Daugiau nei 500 pakeitimų kolegos pateikė dėl mano parengto pranešimo. Taigi šiandien pabandysiu pasiūlyti kompromisų. Apie kągi čia eina kalba dabar? Yra du tekstai. Vienas dėl degalų kokybės, kitas, kitas 2009 metais pasirodęs dokumentas buvo dėl šiltnamio efektą mažinančių dujų sumažinimo ir atsinaujinančios energijos. Parlamentas patvirtino dokumentą, kuris numato, kad iki 2010 metų 10 procentų transporto e, priemonių turėtų būti varoma e, atsinaujinančios energijos šaltiniais. Ne žemės ūkio paskir... E, kilmės degalais, bet atsinaujinančios kilmės šaltiniais. Būtent todėl labai skirtingai buvo skirtingų ekonominių interesantų interpretuojama šis tekstas. Buvo tai suprasta kaip žemės ūkio paskirties degalų 10 procentų numatymas. Pirmosios kartos biodegalai yra maisto paskirties e, augalų e, degalai iš jų pagaminti. Tai būtų bioetanolis iš alkoholio ir iš aliejinių augalų e, gaminami degalai. Tai būtų dvi didelės kategorijos tokios. 2009 metais parlamento dokumente ILOC efektas buvo numatytas e, susijęs su netiesioginiu žemės, ūkio, žemės paskirties keitimu. Tuo metu parlamentas nesusitarė su taryba, bet buvo numatyta, kad 2010 metais komisija parengs ataskaitą ir konkrečius tyrimus su ILOC efektu tyrimų, kaip kad to pageidavo Europos parlamentas, tai yra, kad būtų atsižvelgta į netiesioginių žemės paskirties keitimo poveikį. Būtent e, todėl šiandien mums yra pateiktas Europos komisijos pasiūlymas. Juo siekiama apriboti žemės ūkio kilmės pirmos kartos degalus ILOC, į ILOC būtų atsižvelgta tik tai rengiant ataskaitas. Na, o antrosios kartos biodegalams numatyti dauginam, dauginamai poveikį, kurio dėka būtų pasiekti 10, 10 procentų. 5 procentai pirmos kartos biodegalų būtų, 5 procentai antros kartos biodegalų būtų e, numatyta šešėlinių su šešėliniais pranešėjais vyko susitikimai, e, taip pat kituose komitetuose vyko diskusijos dėl šio dokumento. Taigi dabar turime keletą iškilusių klausimų. Pirmiausia, tai būtų susiję su maksimaliomis ribomis ir tikslais, į kuriuos dėlėtų atsižvelgti. Komisija siūlė 5 procentų ribą taikoma pirmos kartos biodegalams. Aš savo pirminėme pranešime to nesiūliau, bet dabar siūlau uh, patvirtinti tą 5 procentų ribą. Aš žinau, kad kai kurie kolegos ambicingesnių tikslų pageidauja, bet į tuos 5 procentus siūlau įtraukti e, ne maisto nemaistinius energetinius augalus, e, traktuoti kaip e, maistinius augalus ir įtraukti tai 5 procentų ribą. Dabar dėl antrosios kartos biodegalų šiek tiek pakeitimų siūlau. Čia lyginant su komisijos pasiūlymu. Komisija pasiūlė dvigubą ar net keturgubą skaičiavimą atsižvelgiant į biodegalų tipą. Taigi tam tikrais atvejais dvigubas skaičiavimas, kai kuriais nedaugma atveju keturgubas. Taigi dabar siūlau dvigubą skaičiavimą taikyti devinto priedo pažangiesiems degalams išskyrus e, dumblių ir išskyrus dumbliams ir kitiems devintame priedė nurodytiems augalams. Taigi siūlau čia taikyti ket, ket, ket, ket, keturių koeficientą, paketurgubinti, nes tai yra labiausiai e, pažangus e, augalai. Tai yra keturių daugiklis būtų taikomas. Siūlau čia augalinių riebalų ir naudotų, e, panaudotų aliejų panaudotam aliejui netaikyti to nes tai ir taip jau yra plačiai naudojama rinkoje ir dėl to gali kilti sukčiavimo atveju. Kasgi iš tikrųjų yra panaudoti, panaudotas aliejus. Dažniausiai tai būna augalinis visiškai nepanaudotas aliejus. Dabar dar kitas antras tikslas būtų susijęs su elektra. Kaip jau priminiau, 10 procentų apimtų atsinaujinančią energiją, ne tik tai biodegalus. Būtent todėl siūlau pusantro, e, pusantrą karto daugiklį e, naudoti e, kelių transporto priemonių generuojamai energijai ir geležinkeliams. jeigu dar pridėsime 5 procentus pirmosios kartos e, biodegalams, pusantro procento elektrai, 3 pažangiesiams augalams ir dar 1 procentą kepimo aliejui ir e, panaudotam aliejui. E, būtų, pritaikytume tai iš viso būtų 10 procentų. Dabar dėl ailoko to. Tai turi būti dviem lygiais traktuojama. Viena vertus tai būtų, turi būti traukiama į tvarumo kriterijus, kita vertus į e, ataskaitų teikimą tai traukti. Dabar kas dėl ataskaitų teikimo, tai siūlau iš karto įtraukti į šią sritį. Tai pirmiausia, kodėlgi? Kai kurie mano, kad ailokas nėra aktualus klausimas. E, kiti sako, kad taip, tačiau svarbiausia, ko gero būtų tai išmatuoti. Ko gero visi sutinka, kad klimato kaita ir netiesioginis žemės paskirties keitimas su tuo yra susiję. Juk mokslas yra mūsų E, dokum, e, dokumentų rengimo pagrindas, o mokslas pripažįsta, kad egzistuoja ILOC efektas. Tai nėra politiniai pakeitimai. Kaip jau ir sakiau, 2009 metais e, šias gairias patvirtinome ir pramonininkai žino tai jau gana seniai. Be to mes nesame vieninteliai šioje planetoje taip e, besielgiantis JAV, pavyzdžiui, federaliniu lygiu arba Kalifornijoje, taip pat ir Brazilijoje jau tai yra taikoma. Na, o dabar kas dėl apskaitos, e, klausimų susijusius dėl apskaitos, tai e, labai įdomius, įdomios diskusijos su ponia Klas šiandien ryte vyko reikėtų patikrinti, ar toks apskaičiavimas yra teisingas. Būtent todėl siūlau ataskaitų rengimus iš karto pradėti taikyti. Siūlau ailoko įtraukimą į tvarumo kriterijus pradėti taikyti nuo 2018 metų. Tai yra reikėtų numatyti taip pat ketverius metus tam ILOC efektui, išmatuoti. Aš labai e, su dideliu susidomėjimu seku pramonės ir užimtumo klausimus Europoje. Būtent todėl reikia atsižvelgti į egzistuoja, į dabar padarytas investicijas. Biodegalų e, investicijos į biodegalus buvo iš mokesčių mokėtojų pinigų daromos. E, o ne vien tik tai iš pramonininkų. Būtent todėl dabar norėčiau pasiūlyti, kad ailokas tiesioginio poveikio įmonėms turėtų ne iš karto, siūlau pavyzdžiui, pasirengti 2020 metus ir tai būtų gana dosnus sprendimas. Ponas Dešuter iš jungtinių tautų e, dėl teisės į maistą pasisakė. Norėčiau tik tai priminti, kad pirmosios kartos biodegalų politika turėjo labai didelį poveikį maisto kainoms, ypatingai e, besivystančiam šalims. Ir mes negalime dabar e, daryti pasirinkimo tarp e, maisto ir vairavimo. Priminsiu tik tai, kad biodizelinui 50 procentų žaliavų yra importuojama, taip pat ir e, rapsai į tą skaičių įeina, net ir tie rapsai, kurie naudojami Prancūzijoje ir Vokietijoje. Būtent todėl siūlau Ailoko įtraukimą uh, atitrau, atidėti iki 2008, dizel, 2018 tiksliau, 2020 e, būtų biodizelinui taikomi. Ir siūlyčiau komisijai išsamesnių tyrimų atlikti dėl ailoko e, įtraukimo. Dabar dėl FQD. 3 e, procentus 2020 metams taikyti, 2 procentai būtų etanoliui taikoma, 9 procentai 2025-aisiais, 6 procentai 20-aisiais ir 4 procentai 18-aisiais būtų taikomi. Taip pat e, dar, kad nenukentėtų to šalis, kurios nesugebės pasiekti 10 procento e, ribos, bet e, pasieks, pavyzdžiui, 3 kart 20 rodiklį, tai siūlau tom šalims numatyti lankstų griežtesnės sąlygas. Tai yra, kai tik tai 3x20 bus pasiektas rodiklis, net jeigu ir 10 procentų nebus pasiekta riba, siūlau taikyti lankstesnės priemonės. Tai štai būtų bendrais bruožais toks e, mano pasiūlymas. Aš žinau, kad tai netitinka, visiškai netitinka nei vienų, nei kitų pasiūlymų, bet manau, kad tas viduriukas galėtų galbūt daugiausiai pritarimo balsų sulaukti. Dėkoju. Ja, vielen Dank, Frau <clears throat> Lepage. Das war eine. Ačiū, ponė Lepage, už išsame labai įžangą. Tema iš tiesų yra labai plačios apimties ir skirtingai vertinama parlamente. Dabar išklausykime šešėlinių pranešėjų nuomonių. Pirmiausiai aš kalbėsiu LP vardu, nes esu šešėlinių pranešėja daug pateikta pakeitimų, pasiūlymų ir <clears throat> ta jų įvairias palvė puokštė nepalengvina mums darbo. E, skirtingi pakeitimai patvirtina, kad mums dar reikia nemažai diskutuoti. Dėkoju poniai Lepaš už atvirumą per e, šio ryto diskusijas ir tikiuosi toliau diskutuosime be užuolankų dabar pakalbėsiu apie tos ginčytinus klausimus, kuriuos minėjote. Pirmiausiai dėl daugiklio apskaičiavimų pagal IFPRI modelį. Manau, kad tie skaičiavimai nėra susijęs su tiksliaisiais mokslais dėl žemės paskirties keitimo. Ir mm, šio reiškinio tiesiogiai stebėti negalime, nors žinome, kad jis vyksta, negalime jo tiesiogiai e, pamatuoti, nepaisant e, pasiūlytų modelių pagal IF prityrimą, tačiau daug kas yra grindžiama prognozėmis, e, ir nepagristais duomenimis. Manau, kad reikėtų šį klausimą svarstyti kitų kampų. Tas tyrimas ir skaičiavimo modeliai iš tiesų yra labai teoriniai. Manau, kad jais remdamis mes negalime atsakingos politikos vykdyti. Jeigu dabar nukeltume galtinius sprendimus dėl iki 2018 metų, vis dar turėtume remtis šiuo tyrimu, kuris nėra pakankamai brandus ir juo remiantis komisija ir vėlesnių laikų nesugebės nieko tiksliai apskaičiuoti. Manau, kad reikia iškoti kitų būdų. Aš pamėginau savo pakeitimus surašyti ant popieriaus ir siūlau pasirinkti naują skaičiavimų koncepciją, remiantis <clears throat> faktinių žemės paskirties keitimu ir e, atsižvelgiant į tai, kiek žemės iš tiesų yra naudojama biodegalams gaminti, taigi turime remtis ne modeliais, prognozėmis, o faktiniais duomenimis ir mes galime, naudodamėsi dabartinėmis statistikos kaupimo sistemomis, surinkti, sukaupti tokią informaciją. <clears throat> Taip pat turime tam reikalingus e, duomenis pasaulio mastu pagal mano siūlomą koncepciją kiekvienais metais remiantis e, faktinių duomenų palyginimų būtų apskaičiuojamas naujas modelis. O IFPRI modelį, modelyje siūloma pasiremti nekeičiamais e, faktoriais, Mes e, tuo tarpu norime įvesti kintamus e, daugiklius e, ir todėl manau, kad kiekvienais metais skaičiavimus reikia atlikti papildomai. Tokiu būdu mes turėtume užkirsti kelią žemės paskirties keitimui bei atogražų miškų plotų kirtimui. Apie tai nuolat kalbama kad būtina tam užkirsti kelią. Taip pat e, manau, kad e, taip pat reikėtų pastelgti principą, e, kad žalą turi padengti tie, kurie ją sukelia ir pirmiausia Europa turėtų nepirkti tų degalų, biodegalų, kurie yra pagaminami ne pagal neslaikant šių minėtų principų. Uh, Kolegos taip pat ir aš siūlo numatyti 2 procentų dalį pažangiems biodegalams. Šis pasiūlymas, manau, prasmingas, taip pat prasmingas pasiūlymas skatinti investicijas vietoj, pasirink, vietoj siūlymo pasirinkti daugiklių. E, Manau, kad šiais pasiūlymais mes galėtume greičiau pasiekti 10 procentų dalies e, tikslą iš e, degalų rinkoje iš atsinaujinančių energijos šaltinių dėl privalomų antrosios kartos biodegalų tikslų ir su e, jų įgyvendinimu susijusių pas, paskatų. Šiomis priemonėmis galėtume tas paskatas sukurti, aišku, pasitelkus atitinkamus techninius sprendimus, kurie dar nėra visiškai parengti ir padėti ant stalo. Manau, kad e, tą keturių daugiklį pasirinkus galima pagaminti biodegalus, taip pat ir panaudojus, panaudoja tam tikrus e, tam tikras e, anksčiau naudotas medžiagas, kurios ir dabar jau yra naudojamos, tai nėra atliekos, tai yra <clears throat> šalutiniai produktai, šalutinės medžiagos, kurios dabar yra naudojamos e, gaminant degalus ir tokiu būdu mes sumažintume taip pat e, apskritai atliekų mastus. Taigi manau, kad e, atsižvelgdami šios tris aspektus mes rasime būdų ir galimybių pasiekti viršutinių ribų nustatymo, nustatytų viršutinių ribų, ribų tikslą, taip pat užkirsti kelią žemės paskirties e, keitimui. E, sugebėsime pagerinti biodegalų dalį bendroje rinkoje, taip pat sugebėsime užtikrinti, kad transporto e, sektoriuje nebūtų sužlugdyta atsinaujinančių energijos išteklių gamybą Europoje ir kad mes netaptume iškai priklausomi nuo trečiųjų valstybių, nes gamyba Europoje reikštų ir didesnį nepriklausomumą nuo neužtikrintų, negarantuotų tiekimo iš trečiųjų šalių. Manau, kad visi sugebėsime susitarti ir patvirtinti visiems primtas išvadas. Dėkoju, dabar perduosiu žodį socialistų demokratų šiandien pranešėjui Krytonui Arsieniui. Prašau. Dėkoju. Manau, kad kiekviena pozicija šiuo, dėl to šiais aktų turi būti paremta trimis principais, kurių pirmasis turi būti toks – nenaudoti viešųjų subsidijų e, kit, e, tokiams politikoms, kurios sukelia daugiau problemų, kurias kelia didesnis kiekis CO2 iš metalų. Tai yra pagrindinis principas. Antras principas. būtina spręsti šios politikos neigiamas galimas implikacijas. Ūkininkavimo srityje, pavyzdžiui. Ir Žinome, kad daugelį pasaulio regionų dėl šios būtent priežasties ūkininkų padėtis yra nepavydėtina. Trečia, būtina saugoti investicijas ir, ir investuoti daugiau problemų spręsti. Kad dėl pirmo dalyko būtina daryti skirtumą tarp gerų biodegalų ir netokių gerų biodegalų. 10 milijardų eurų kasmetinių subsidijų, tiesioginių ir tiesioginių subsidijų biokūrui ne, padeda sumažinti e, iš metalų tų dujų, kurios sukelia šiltnamio efektą iLook faktorių irgi labai svarbu. Būtina, kad būtų pagaminta pakankamai maisto produktų ir būtina daryti skirtumą tarp tų, kurie naudoja šios e, išteklius teisingai ir kurie juos naudoja neteisingai. Būtina atsižvelgti į tai, kaip galime sutaupyti e, viešųjų išteklių kai dėl ūkininkavimo. Pone Lepaž ir ponas Šliuteris minėjo, kad jungtinės tautos e, turi atsakingą asmenį, kalbant apie teisę į maistą. Ir buvo aiškiai pasakyta ir pademonstruota ir nekarta sakyta, kad šita politika Europos Sąjungoje turi e, tą efektą, kad reikšmingai kyla maisto produktų kainos. Būtina atsižvelgti į šį procesą. Negalime e, išnaikinti ūkininkų ir, už, ir, ir, ir padaryti taip, kad ūkininkai augintų tik biodegalams skirtas kultūras. Bendroji žemės ūkio politika yra <laughs> iš tų, kuri turėtų būti keistina, būtent nenumatyti aukšt, aukštutines ribas. 4,8 e, procentų visų derlius turėtų, kol kas yra naudojama biodegalų gamybai. Tiek tu, čia turėtų vienas iš tų lubų nustatymo rodiklės. Tuo pat metu Aš pasiūliau 2,5 daugiklį elektriniams traukiniams. Pone Liupaš patikė įdomų siūlymą dėl elektros. Galėsime apie tai dar padiskutuoti vėliau ir galiausiai antros kartos biokūras turi būti gaminamas tik naudojant atliekas. Manau, kad tai turėtų būti akivaizdus kriterijus bet kokiam antros kartos biokūrui. Mes turime priimti tokius sprendimus, nes priešingai nepasieksime reikiamo efekto. Dėkuoju. Thank you. Thank you, Mr. Chair. And... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kolega Eikaut. Ačiū ir pranešėjai Korin Liupaž už nelengvą darbą išdėsti savo poziciją dėl biokūro. Septyni komitetai teikia ataskaitas ir pranešimus šiuo klausimu. Tad pasižiūrėkime, ką bendro iš viso to galime padaryti, kokią bendrą poziciją galim parengti. Na, iš tikrųjų, nelengva. E, nebus lengva. Rytoj vyks balsavimas įtrė komitete šiuo klausimu. Man dėl to kyla tam tikras susirūpinimas, nežinau, koks yra kontekstas su įtrė komitete. Kolegos klauso įvairių mokslininkų. E, e Olivier de Schroeter buvo minėta pavardė. Jis sako, taip, dėl biokūrų naudojimo augalų kyla problemų, kažką reikia keisti, bet nieks nevyksta, tiesiog reikalai vyksta taip, kaip vyksta. Ir aš manau, kad parlamentas prarastų patikimumą, bet kokį, jeigu nieko nedarytume biokūro klausimu. Norėčiau priminti kolegoms, kad Europos parlamentas buvo kreipęsis į komisiją, prašydamas spręsti netiesioginio žemės keit, paskirties keitimo problemą. Ir paskui buvo pasiektas kompromisas, mes kreipėmės į komisiją, e, prašėm pateikti analizę ir galbūt raginome komisiją imtis kažkokių veiksmų. Na, žodžiu, vyko politiniai veiksmai įprastiniai. Komisija parengė ataskaitą ir šį beitą pasiūlė. Tuo pat metu mes matome, kad vėlgi parlamente prasideda ta pati diskusija, taryboje irgi ta pati diskusija, komisijoje taip pat. Ir sulaukime to tokio silpno palyginus komisijos pasakymą, nes nu, buvo nutytos ribos pirmos kartos biodegalams, paskui atsirado ataskaita dėl netiesioginės žemės paskirties keitimo. Jeigu visi sutarsime dėl to, kad netiesioginis žemės paskirties keitimas yra problema, tai tuomet galėsime išspręsti, bet kol kas dar niekas nesakė, kad tai nėra problema. Tad vadinasi, problema yra ir reikia spręsti. Jeigu mes nieko nedarysime dėl šios problemos, tai reiškia, kad pasirinksime vadinamai nulinį faktorių, kuris bus niekam nenaudingas. Dabar bendra linija yra tokia, tas nulinio faktoriaus pasirinkimas dabar egzistuoja, tai reiškia, kad mes nekreipiame dėmesio į mokslininkų mums siunčiamus signalus. Kai kas sako, kad yra keičiamos taisyklės. Ir tokiems kolegoms aš norėčiau pasakyti, kad diskusijos dėl netiesioginės žemės paskirties keitimo jau vyksta 5-6, o gal net ir 7 metus. Tad investuotojai į pirmos, tie, kurie investavo pirmos kartos biodegalus, žinojo, kad ta diskusija bus ir kad bus problemų dėl pirmos kartos biokūro ir kultūrų skirtų jam gaminti, tad galėjo pasirenkti pasikeitimams galimiems. Na, kils ir toks klausimas, o ką dėl to darysime, ką nuspręsime? Svarbus klausimas yra toks, o ką daryti su dabartiniais biodegalais, tais pirmos kartos biodegalais. Komisija siūlo 5 procentų ribą. Žinau, kad rytoj tre komitete bus siūlomas kompromisas iki 6,5 procentų ribos. Tai reiškia, kad būtų palikta daugiau lankstumo, šiek tiek būtų labiau atsižvelgta įmonių poreikius ir taip toliau ir panašiai, bet aš siūlyčiau, kad išlaikytume 5 procentų ribą. Norėčiau pabrėžti, jog turime žinoti, kad mes tarėmės dėl ribų tam tikrų nustatymų. Ir vis labiau svarbu tenka apsispręsti dėl to, kaip tinkamai naudoti žemę. Pirmiausia, turime remtis žemės kriterijumi Be abejo, jeigu bijo kūrų skirti augalai auginami žemėje, kuri netinka maisto produktams auginti, kultūroms maisto auginti, tai, tai viskas yra gerai. Bet, pavyzdžiui, dažnai augintojai pasirenka biokūrų skirtas kultūras, augina įterlingose žemėse, nes tai paprasčiau, ten auga geriau tie augalai. Ir mes turime uh, atsižvelgti, kokią žemę naudojama biokūro kultūrų auginimui. Ir turime kalbėti čia ne tik apie, e, turime turėti tikslesnius apibrėžimus, kad žinotume, kur turi būti auginamos biokūrų skirtos kultūros, o kur maistų skirtos kultūros. Mes turime dirbti, nusibrėždami tiksliu, aiškius tikslus, kad galėtume pasiūsti aiškesnį signalą rinkoms Europos Sąjungoje. Mano supratimu, kad būtina apibriežti, kas yra e, biodegalai, kuriems e, e, pagaminti nėra naudojama žemė. Ir iš kitas svarbus iškinas klausimas yra, ką daryti po 2020 metų. Komisija kol kas nieko apie tai nesako. Ir įtre komitete, kiek teko girdėti, bus bus, bus šiek tiek atitolimas laikotarpis tai tų pažangių degal, biodegalų dėgymui už 2020 metų ribos. Ir visa tai yra tikrai svarbus dalykai. Ar mes norime ir toliau kalbėti apie tos du tikslus, kurie liks galioti 2020 metų, jau bus įsigaliojusi biodegalų kokybės direktyva, kurios tikslas yra mažinti CO2 išmetalus. Ir antrasis e, siūlymas yra labai svarbus dėl biodegalų panaudojimo automobilių e, sektoriuje, nes čia yra kalbama apie technologinius pasiekimus. Ir technologijų tikslas yra tas, kuris negali, kuriam negali būti pritaikytas lankstumas. Ir jeigu norime žinoti, kokį įtaką turės maisto kainoms, turi būti teikiama labai aiški informacija. Turime išsiaiškinti, ar mes taikysime atstaujinančios energijos kriterijų transporto sektoriui. Ir manau, kad turime kalbėti ir apie degalų kokybės direktyvą. Ir šiek tiek mažiau galbūt aktyviai galėtume veikti dėl biodegalų naudojimo transporto sektorėje. Ir dabar dėl netiesioginių žemės paskirties keitimų. Manau, kad turime atsižvelgti tą įluk e, sektorių ir problemą. Nes po penkių metų galbūt tie patys investuotojai sakys, kad štai ir vėl ta, ta diskusija yra nauja ir mes blogai investavome. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad tai nėra priimtinas argumentas, turime pasiūsti aišku signalą, kad pagaliau investuotojai suprastų, kad jie iš savo pusės irgi turi veikti teisingą kryptim. Ačiū Basui Aigautui, ECR ir EFD šešėlių pranešimų nėra, Sabinė Vils žodis. Labai ačiū. Taip pat ir ponė Lepaš noriu padėkoti diskusijos dėl abiejų direktyvų yra problematiškos, nes naujoviški sprendimai siekiant atsinaujinančios energijos, dalies didinimo energijos taupimo ir biologinių degalų gamybos, kuri iki šiol vykdavo nelabai tvariai, turi būti siejami tarpusavyje, žemės paskirties keitimo direktyva yra iš dalies kvestionuojama, nes ji, e, joje siūloma metodika galbūt nėra pakankama siekiant užsibrėžtų tikslų arba neprimtina. Mano frakcijai svarbu, kad Europos parlamentas prisimtų politinę atsakomybę už dirbamo žemės išlaikymą ir išsaugojimą maisto gamybai, siekiant kad būtų užtikrintas apsirūpinimas maistu, turint omenyje, kad dažniausiai smulkiai ūkininkai maistą augina ir gamina, taip pat svarbu gerinti energijos vartojimo efektyvumą, mažinti jos vartojimą būtina nustatyti įprastinių biodegalų gamybos mastų viršutinę ribą, taip pat ir antrosios kartos biodegalų gamybos viršutinė riba iš dalies siūlomi kompromisai yra tikroviški transporto komitete, aš esu nuomonės rengėja šią temą ir stengiausi ten pasiekti tų pačių tikslų, tačiau dėl viršutinių ribų vyko pakankamai e, prieštringos diskusijos tarp įvairių frakcijų ir buvo susitarta dėl 6,5 e, procentų viršutinės ribos kompromiso įprastiniams biodegalams ir 2,5 procentų antros kartos degalams. Mano frakcija tačiau pritarė aplinkos komitete pasiektam kompromisui dėl e, apskaičiavimo pagal 7 straipsnio D dalį paskirties keitimo faktoriai turėtų būti taikomi visoms e, popastraipims ir komisija iki 2016 metų turėtų gauti visus susijusius duomenis. Tokiu būdu mes e, išvengtume uh, kad iki 2020 metų įsigaliotų kiti teisės aktai dėl daugiklių transporto komitete buvo priimtas taip pat atitinkamas sprendimas apskai, siūloma apskaičiavimo formulėje kalbama apie būtinybę atsižvelgti į technologijas skirtas energijos išteklių degalų vartojimo mažinimui. Vienas iš atvirų neįspręstų klausimų mums yra su atliekomis ir likutinėmis medžiagomis susiję aspektai. Reikia atsižvelgti į biodegalus, kurie pagal 2008 metų 28 direktyvą negaminami iš tų medžiagų, kurias būtų galima perdirbti pagal antrinio panaudojimo e, direktyvą, taip pat būtina užtikrinti vietos gyventojų čia buvių teisės gaminant biodegalus ir užtikrinti visą pušką skaidrumą. ES privalo renkti tinkamas ataskaitas e, dėl e, žemės, kovos su žemės grobstimu ir skaidrumo užtikrinimo tikimės, kad bus pasiekti uh, kompromisai, kuriems e, galės visos frakcijos pritarti ir plenarniai sesijai bus pateiktas e, visapusiškas e, pasiūlymo tekstas. Ačiū ponė Vils, baigėme išklausyti šešėlinių pranešėjų nuomonės. Ponas Vidal Kvadras įtrė komitete parengė tinkamą pranešimą, taigi steiksime jam galimybę pareikšti, pristatyti mums savo nuomonę. Uh, uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai malonu dalyvauti NV komiteto posėdėje ir pateikti informacijos apie mūsų darbą ITRE komitete šio klausimu. Dar kartą noriu padėkoti Korinai Liupež už bendradarbiavimą. Ačiū sekretoriatui NV komiteto taip pat už puikų bendradarbiavimą. Kaip žinia, Įtre komitete balsuosime rytoj šiuo klausimu. Mes daug laiko skirime tam, kad būtų rastas sutarimas, kuris tiktų daugumai mūsų narių. Vyko keletas šešėlinių pranešėjų susitikimų vyko diskusijos, gal 8 ar 10 net valandų, na ir galiausiai pasiekime sutarimą dėl svarbiausių dalykų. Ir galiu pasakyti, kad tikiuosi paramos mūsų dokumentų rytoj. Kai dėl iluk faktoriaus mes, tiksliau dauguma mūsų, sutarė dėl to, kad juos nebus atsižvelgiama skaičiuojant emisijas. Tačiau mes norėtume paraginti Europos komisiją ir toliau tobulinti modelius tam tikrus, kad juos su jais galėtume susipažinti vėliau. Ten galėtų būti pasiūlyti nauji technologijų modeliai, kurie ateityje galėtų būti taikomi. Europos komisija turėtų pateikti konkrečius siūlymus kuriais numatytų atskaitomybės būtinybę. Kai dėl ribų biodegalų nustatymo turime įvairių siūlymų. Vieni siūlo 3 procentus ar 4, tai yra mažiau negu 5 procentus, turime du siūlymus. E, netaikyti jokių ribų. Na ir galiausiai daugumai patiko 6,5 procentų riba. kai dėl biodegalų mes siūlome iškelti tam tikrą tikslą. 2,5 procentai turėtų būti tas tikslas 2020 metais. Kai dėl daugiklių, mes manome, geriau šio klausimo kol kas nenagrinėti, nes tai gali pakengti 10 procentų tikslui E, tiesiog rizikuojame apsijuokti. Galiausiai siūlome įvesti priemonės, kurios paskatintų etanolio gamybą. 7,5 procento turėtų būti keliamas tikslas naftos naudojimo sumažėjimo 2020 metais. Tai atitinka labai ambicingus tikslus susijusius su kūro mišiniais. Tai yra tokios svarbiausios mūsų sutarimo priemonės. Aš sakiau, kad tas sutarimas nebuvo lengvas, aktyviai dirbo šešėliniai pranešėjai ir matysime, koks bus rytoj balsavimo rezultatas, tačiau manau, kad galime viltis, jog pasieksime reikiamą daugumą rytoj dėl šių visų dalykų, kuriuos jums štai dabar paminėjau. Dėjome tikrai labai didelės pastangas, kad visų pozicijos būtų suderintos. Turbūt suprasite, kad pradžioje tos pozicijos buvo labai besiskiriančios vienos nuo kitų. Ir mes džiaugiamės, kad pavyko pasiekti mūsų įsipareigojimą pareigojimą rasti sutarimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, Alecho Vidilkvadras. Linkime sėkmės per rytojus balsavimą komitete. Dėl šios svarbos klausimo dar keturi kolegos susiregistravo kalbėti, jo lainin pirmasis kalbės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, Korin Lepaš nuveikė didelį darbą rengdami šį pranešimą. Visuomet, kai įmasi kokią nors darbą, daro tai su dideliu atsidavimu ir labai išsamei. Tuo pat metu, kaip ir šis sustikimas vyksta AKR generalinė parlamentinė asamblėja, kurią aš taip pat priklausau ir Afrikos ypač valstybės baiminasi mūsų veiksmų susijusių su biodegalais, nes maisto produktų kainos kylančios labai skaudžiai atsiliepia Afrikai, kitiems kontinentams taip pat. Užsibrėždami tikslus turime sutarti dėl to, kad atitinkama veikla remti mokesčių mokėtojų pinigais nebūtų prasminga, turint omenyje, kad ji dar neigiamą įtaką daro ir klimato kaitai negalime 10 milijardų eurų skirti ekonominiai veiklai, kuri, tiesą sakant, mums trukdo kovoti su klimato kaita, todėl ši tema dėl žemės paskirties keitimo yra labai svarbi, ją būtina svarstyti. Manau, kad mes per daug euforiškai buvome nusiteikę iš pradžių, tikslus užsibrėžėme per didelius, todėl būtina dabar nustatyti viršutinės ribas <clears throat> ir labiau į apačią, nei į viršų. Man Svarbu, kad ateitie nekartotume ankstesnių klaidų, todėl paprašiau žodžio. Pavyzdžiui, mano rinkimų apygardoje taip atsitiko, kad ten veikia Europinė žemdirbių asociacija ūkininkų, kurie gamina biodegalus e, savo vartojimui. Durbane, jungtinių tautų konferencijos metu, aš netgi surengiau vieną renginį, John Deere įmonė ten pademonstravo, kaip e, e, jos gaminamas traktorius naudoja biodegalus ir parodėme, kad galima pasigaminti biodegalų savo ūkį arba savo kaime, savam naudojimui. Ir aš, man nelabai patinka, kad dabar siūlomais sprendimais bandoma e, tokioms galimybėms užkirsti kelią, ir tai užkirsti kelią gaminti biodegalus e, nedideliais kiekiais, taip nekeliant grėsmės maisto produktų gamybai veikiau tik tai e, ją papildant aš pateikiau todėl atitinkamus pakeitimus. Taip pat e, turime nepamiršti, kad kai kurie alieniai augalai gamina ir baltymus e, gyvūnams ir jie yra naudojami pašarams gaminti, tuo tarpu e, e, <clears throat> panaudojant juos biodegalų gamybai, nebelieka tam tikrų maistinių medžiagų pašaruose, taigi čia turėtume nepelinkti lasdos taip pat šioje srityje. Kaip ir kiti kolegos, aš išvelgiu problemą susijusią su daugikliais, nes taip pat gavau informacijos apie tai, kad pasitelkus atitinkamus modelius gali atsitikti taip, kad atlikos taps mm, brangesnis už e, pirminės medžiagas, tai yra, kad šiaudai taps brangesni už grūdus, jeigu dabar tokį, tokią poziciją patvirtinsime, jau dabar yra daug tokių pavyzdžių, kuomet e, visomis išgalėmis ieškomos ir renkamos įvairios atlikos. Ir jeigu dabar antros kartos biokūras dirbtiniu būdu bus įmamas gaminti arba jo gamyba skatinama, tai vėl galime sulaukti liūdnų padarinių. Ačiū, dabar kalbės ponas Parniu. Madame la Présidente, chers collègues, je tiens Pirmininkė, mėly kolegos, norėčiau pasveikinti pranešėjo su puikiai atliktų darbų. Šis tekstas yra tiek techniškai, tiek politiškai labai kompleksiškas. Kaip kad e, kalbėtojai sakė, jau ne, ne, nebeturėtume pas, neturėtume rinktis tarp maisto ir degalų, būtent todėl reikia e, imti skubių veiksmų, būtent e, Todėl NŽPK netiesiog žemės paskirties keitimo faktorius e, būtinas yra e, čia ir reikia jį atsižvelgti. Vakar transporto komitete mes patvirtiname e, savo poziciją šiuo klausimu. Ir aš kaip šešėlinis pranešėjas palaikiau 5 e, procentų ribą pirmos kartos degalams atsinaujinančio energijos srityje ir tai yra dėl užimtumo tikslų. Ir būtent tokia linksme, linkme pakeitimų pateikiau. E, transporto komitete buvo surasta kompromisu ir pirmos kartos degalams numatytas yra 6,5 procentas. Nes, ko gero, žemesnis procentas būtų sukėlęs pavojų e, maksimalios ribos nustatymui. Transporto komitete taip pat siūlo 3 procentų ribą numatyti antros kartos biodegalams, tam, kad šios dvi kategorijos būtų sujungtos iki 20, 2020 metų. Mūsų situacija yra gana paradoksiška. E, Bio degalų vartojimas dabar konkuruoja su e, maistu Ir labai gaila, bet dėl tokių teisės aktų dabar yra e, mažinami miškų plotai. Aš norėčiau pakviesti kolegas balsuoti už šį dokumentą ir taip prisimti savo atsakomybę prieš uh, įmonės bei darbuotojus. Dabar žodis poniai Grostet. Ačiū pirmininkė. Labai daug kas jau buvo išsakyta. Aš tik tai du dalykus norėčiau paminėti. Pirmiausia, pageidaučiau, kad panelių paž šiame pranešime galėtų skatinti, pakviesti skatinti tiksliau mokslinius tyrimus biodizelino srityje. Norėčiau tik tai priminti, kad didžioji dalis Europos automobilių parko e, naudoja dizeliną. Todėl bent jau pirmuoju etapu, artimiausių metų, reikia turėti pakankamai e, biodizelino srityje gebėjimų tam, kad mūsų piliečiai nesusidurtų su sunkumais. Na ir antras dalykas, pageidaučiau, kad čia labiau būtų atsižvelgiama į šaltinius, kurie nesudaro konkurencijos maisto gamybai. Pavyzdžiui, dumbliai arba celiulioziniai likučiai e, miškų kilmės. E, šios dvi kategorijos, į šias dvi kategorijas nepakankamai atsižvelgiama šiandien. Man atrodo, kad e, valstybėse narėse yra didžiuliai šių žaliavų kiekiai ir būtent čia linkme esu pateikusi pakeitimų. Man atrodo, kad e, šis sektorius turi didžiulį potencialą. Būtent šioje srityje reikėtų taipogi skatinti mokslinius tyrimus. Norėčiau paprašyti ponios e, Liupaž, kurios darbų taip norėčiau beje pasidžiaugti, e, išsakyti savo poziciją dėl antrosios kartos biodegalų bei dėl biomasės naudojimo. Tai štai norėjau į tai atkreipti jūsų dėmesį. Ačiū. Ačiū. Ačiū dabar. Pone Masai Kukovič kalbės ir Karlas Šliuteris po to. Thank you, Chair, and thanks to... Uh... Dėkoju. Bet pirmininkė, ačiū pranešėjai, šešėlėms pranešėjams, nes ši tema iš tikrųjų įdomi daugeliu požiūrių. Pirmiausia, iš tikrųjų, mums Europos Sąjungo iš tikrųjų būtina užtikrinti didesnę nepriklausomybę, kalbant apie energetikos šaltinius. Ir mes daug kalbame apie tai. Tuo pat metu, kai kalbame apie kultūras, kurios auginamos žemės plotuose ir naudomos kaip biokūras Tai ne viskas yra labai paprasta. E, nukenčia ūkininkai, nes jie negali dabar imti ir pakeisti strategijos per vieną dieną savo ūkininkavimą. Jie turi naudoti daugiau nenaudojimų e, derlingos žemės. Slovenijoje ir kitose valstybės narėse yra tokios žemės, yra, jos yra tūkstančiai hektarų. Tūkstančiai hektarų, kur neauginama niekas, ir tai yra derlinga žemė. Būtent dėl to aš į tai žvelgiu kaip į galimybę ūkininkams. Tačiau kita galimybė, didžiulė galimybė, kurią turėtų pasinaudoti, yra galimybė pramoniai. Nes geriausios technologijos jau yra, tiesiog žinome, kad trūksta darbo vietų, tačiau tuo pat metu turime daug e, atliekų, kurios nėra stabilizuotos, kurios, nėra, kurios galėtų būti paverstos energijos šaltiniu. Ir ypač šioje aptariamoje srityje čia yra daug galimybių. Aš manau, kad mes galėtume sujungti atlieką su pramonės rytimi, o pramonė galėtų tuo, tas atliekas panaudoti kaip naują šaltinį biokūrui gaminti. Taigi galimybių daug Jos galbūt bus šiek tiek kitokios ateityje negu dabar. Mūsų požiūriai taip pat yra nevienodi į tai, kaip žemė turi būti panaudota, kaip naudoti derlingą žemę. Tačiau tuo pat metu mes negalime teikti, kad um, nėra jokių galimybių vystyti biokūro gamybą, kadangi trūksta žemės. Kolega Karl Šliuter. Dėkoju, kalbėsiu švediškai. Manau, kad yra svarbu suprasti, um, teisingai suprasti ir vertinti mūsų priklausomybę nuo iškastinio kūro, ypač žemės ūkio srityje. Kai mums nebereikės to iškastinio kūro tam, kad galėtume gaminti trašas, tai štai pamatysime, kad atsirado daugiau žemių, kurios tarnauja maisto produktų gamybai. O na, o kai kalbam apie miškus, juk vertę turi ne tik medis. Kiek yra vertas miškas? Tiek, kiek tarnauja turizmo sektoriui. E, galima, miškas teikia daugybę pramogų, galima rinkti mėlynės, pasivaikščioti, turistų ten pakviesti. Ir dažnai ta vertė yra didesnė negu pačių ten augančių medžių vertė. Ir tai yra labai svarbu, nevalia to pamiršti. Aš pats, kai rašiau savo mokslinį darbą, dirbau prie biokūro klausimo besivystančiose šalyse. Buvo pastebėta, kad potencialas yra didžiulis. Pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėtumėte, kokius yra galimybės panaudoti atliekas biometanolių gamyboje, tai pamatytume, kad čia irgi galimybės didžiulės. Jeigu būtų jeigu būtų panaudota savartinų produkcija besistančiuose šalyse naudoti bioetanolui, pamatytume, kad galime sukurti darbo vietų vietose. Viena vertus būtų panaudotos tinkamai atlikos sukurta darbo vietų, taip išsispręstų vienu įpų kelios problemos. Tai štai, tą principą reikėtų pritaikyti ir biokūro gamybą. Aš nežinau, reikia tikslų, privalomų tikslų biokūro srityje, nes net neįsivaizduoju, kaip tai galėtų įtakoti uh, kūro naudojimą apskritai, jeigu bus numatytos kokios nors ribos. Aš manau, kad yra įmanoma vienu šūviu nušauti du zuikius. Pone Liupaž savo pranešime kalba apie tikrai įdomius dalykus, dėl kurių dar reikės dėrėtis ir asiturimačių. Pone Merkis. Eh, dank u wel, voorzitter. Ehm, Dėkuoju. Bio degalai gali būti puikia proga, e, puikus ginklas kovojant su priklausomybė nuo iškastinio kūro. Tačiau taip pat nereikėtų pamiršti, kad tai yra tik tai galimybė, šansas, o ne problemos sprendimo dalis. Būtent todėl reikėtų numatyti maksimales ribas maistiniams energetiniams augalams, pavyzdžiui, 500 milijonų tonų riba būtų numatyta, tai yra vidutiniškas Vokietijos naudojamas kiekis. Aš nemanau, kad šiai problemai spręsti dvigubinimas būtų geras pasiūlymas. Jeigu dabar turėtume 10 procentų dar su e, dvigubinimo koeficientu, tai tokiu atveju pradėkime nuo atskiro tikslo. Aš pati siūliau 3 procentus. Nereikėtų pamiršti, kad biodegalai nėra vieninteliai tvarus degalai. Aš taip pat pateikiau pasiūlymų tam, kad būtų atsižvelgta į kitas degalų rūšis. Pavyzdžiui, galima būtų e, didinti elektros naudojimą e, transporte. Tvarumas turi būti siejamas su socialiniais kriterijais. Tai pavyzdžiui, prieš dešimt metų buvo manoma, kad biodegalai naudingi tik tai, e, tarkime, afrikiečiams. Tačiau e, šiandien matome, kad dėl žemių nusavinimo e, kyla kitų problemų. Reikia apie tai kalbėti. Būtent todėl aš pateikiau e, pakeitimą. Ir aš siūlau dabar e, tvarų ir socialiai atsakingą e, pakeitimą. Pirmininkė Sofija Dėkoni, o paskui komisijai žodis. Dėkoju pirmininkė. Aš nekartosiu to, kas buvo pasakyta, norėčiau tik tai pasidžiaugti Korin e, Lepeš darbu ir vien tik tai vos vos prisilietus prie šio klausimo suprantu, koks kompleksiškas jis yra. Dabar e, dėl 10 procentų su Korina diskutavome ir pasižiūrėjus į konkrečią informaciją, e, man kyla klausimas, ar nebus pernelyg sunku pasiekti tų 10 procentų. Ir apskritai man atrodo, kad tas tikslas bus sudėtingai pasiekiamas. Būtent todėl pateikiau pakeitimų. Aš siūlau labai įdėmiai į tai pasižiūrėti e, ir reikėtų nusistatyti pasiekiamus tikslus, nereikėtų čia veidmainiauti. Na ir antras dalykas. Dabar dėl biodegalų, ar tikrai reikės rinktis tarp maisto ir degalų. Kolega parlamente, e, Mišelis Dantenas, jau e, parengė pranešimą dėl maisto švaistimo. Europos Sąjungoje 50 procentų maisto yra išvaistoma, išmetama. Taigi dabar, pavyzdžiui, čia, šioje srityje, Taipogi nereikėtų pamiršti, kad siekiant sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro, taip pat reikėtų atsižvelgti į švaistimą. Dėkoju. Labai ačiū, išgirdome labai daug įvairių nuomonių, kurios buvo spalvingai paivairintos įvairiais pavyzdžiais. Dabar turime padaryti tinkamas e, išvadas. Aš tikiuosi, kad komisija suprato, ko mes iš tiesų siekiame. Šku, tas žongliravimas skaičiais e, taip pat gali būti pavojingas. Mes tikrai turime aiškiai suvokti, ko norime ir kaip tą pasiekti. Noriu pasveikinti energetikos direktorato generalinio atstovus iš komisijos, kas norėtų kalbėti, ponas Auvanas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjams. Prašėjai šešėjams pranešėjams, kurie dalyvavo šios dienos diskusijose, minėjote, ponė pirmininkė, kad daug skaičių cirkuliuoja, daug yra nustatyta įvairių tikslų potikslių, viršutinių ribų. Ir tie įvairių skaičiai susiję su tuo, kad šie temą svarsto septyni parlamento komitetai, dėl to jį tampa iš tiesų sudėtinga, noriu sustelkti ties keturiais principiniais aspektais. Antros kartos bio degalais, aukštutinė riba, tikslais po 2020 metų. Komisija mano, kad 5 procentų visais ribos nustatymas pirmos kartos biodegalams buvo pasirinktas tinkamai, siekiant sumažinti netiesioginio e, žemės paskirties tai keitimo poveikį e, šiltame efekto dujoms, taip pat siekiant išlaikyti paramą dabartėms investicijoms. 11 metais faktinis suvartojimas biodegalų ES sudarė 4,7 procentus bendro degalų suvartojimo, todėl mes manėme, kad tokiu būdu būtų galima užtikrinti pusiausvyrą nustačius 5 procentų e, dydžio viršutinę ribą ir išlaikyti e, investicijų lygį e, po to, kai ES anksčiau ėmės tam tikrų iniciatyvų siekdamas skatinti biodegalų gamybą, todėl manome, kad ir dabar reikėtų 5 procentų viršutinę ribą išlaikyti. Taip pat manome, kad reikia siekti daugiau, žvelgti į ateitį, todėl ir pasiūlėme tam tikrus netiesioginės žemės paskirties keitimo faktorius, nes šiuo metu mums tam tikrą šoką kelia tvarumo e, kriterijai, tačiau taip pat manome, kad pagal siūlomus modelius mokslininkai nepateikė visiškai tikslius skaičius, kad galima būtų pasiekti ir kitokių rezultatų nei prognozuojama, taip pat remdamis apdirmo principų mes manome, kad tai pasielgti buvo tinkama iš tiesų negalime išmatuoti netiesioginio žemės paskirties keitimo mastų. Visi mėginimai tą padaryti baigėsi tik prognozėmis, nes e, reikia atsižvelgti į daug įvairių aspektų, e, skaičiuojant e, galtinius rezultatus, tai yra našumas, trašų sunaudojimas, visi kiti aspektai, kurių šiuo metu negalime tiksliai apskaičiuoti ir dirbožėmio kokybė čia taip pat atlieka svarbu vaidmenį pasirinkant atinkamus modelius, todėl IFPRI siūlytas e, siūloma sistema mūsų manimų yra tinkama dėl antros kartos biodegalų ir e, papildomų tikslų nustatymo. Mes manome, kad nustatant 5 procentų viršutinę ribą biodegalams ir atsižvelgiant į tai, kad elektra bus gaminama iš, iš atsinaujinančių šaltinių, taip pat, kad bus panaudojama biodegalams gaminti e, panaudotas aliejus ir e, kitos atlikos, mes manome, kad iš tų 5 procentų 2,5 procento antros kartos biodegalams turėtų būti pakankamas tikslas ir nereikia dar papildomo tikslo e, šios e, papildomos viršutinės ribos, kalbant apie pašarų, grėsmę pašarų atsargoms, e, reikia atitinkamų technologijų, siekiant jas panaudoti biodegalų gamybai e, atitinkamas dumblius ar kitokias atlikas arba valymo e, įrengimus sukaupiamus e, dumblius. Tokiu būdu mažiau grėsmės kiltų pašarų rinkai ir galėtume didesnių mastų naudoti antros kartos biodegalus. Kai kurie kalbėtojai minėjo uh, elektros gamybos aspektus. Daugum didžioji dalis elektros yra gaminama ir naudojama transporto srityje e, geležinkelio transporte. Manau, kad e, ateitie reikėtų įdėmiau pasvarsyti galimybę gaminti elektrą iš atsinaujinančių šaltinių ir naudoti ją automobilių transportui. Kalbant apie tikslus po 2020 metų, jeigu perskaitytume komisijos pateikiamą aiškinamąją dalį, taip pat kelias konstatuojamasias dalis ir straipsnius dėl peržiūro šiek tiek atidžiau, tai mes pakankamai tiksliai pateikiamą informaciją, mes teigiame, kad nenorime pirmos kartos biodegalams po 20 metų subsidijų teikti valstybinių, taip pat mes e, ketiname pasvarsyti, reikia įtraukti paskirties keitimo faktorius, nustatant e, tvarumo kriterijus ateityje, taigi mes vertiname atitikimos priemonės po 20 metų scenarijus rengdami. Svarbiausi politiniai aspektai, kuriuos reikia atsižvelgti, yra susijęs su viršutinių ribų nustatymu, su antros kartos degalais, ir jų viršutinėmis ribomis mes ketiname toliau bendrabiauti su šešėliniais pranešėjais per atimiausias savaitės. Laukime nekantrį balsavimo komitete birželio 16 dieną ir balsavimo rezultatų plenarinėje sesijoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Filipui Ovinui. E, aš e, Galbūt per plačių mastų pristačiau jūsų generalinio direktorato, tai nėra aplinkosaugos, bet klimato kaitos generalinis direktoratas nori pasveikinti lankytojų grupę iš Švedijos e, savivaldos. Sveiki atvykę, mūsų aplinkos komitete dabar suteiksiu žodį Korinė Paš pranešė apie vieną diskusiją, prašau. Euh, Ačiū pirmininkė. Dėkoju taip pat ir visiems kolegoms už pasiūlymus. Aš taipogi pageidaučiau subalansuoto kompromisinio teksto. E, galbūt neatsakinėsiu kiekvienam, e, tikrai pasižymėjau visas jūsų pastabas. Išklausiau taip pat ir komisijos pozicijos. Manyčiau, kad e, turėtų pavykti susitarti dėl maksimalių ribų, dėl tikslų. Pone Grostetė, pasakysiu, kad aš jau minėjau dumblius. Aš e, manau, kad ši technologija yra tikrai labai įdomi ir reikėtų ją įtraukti į daugiklius. Manau, kad e, kalbėjusiojų kalbėjusiųjų pozicijos e, panašios yra ir aš tikiuosi, kad per kitą, per kitą šešėlinių pranešėjų susitikimą pavyks sumažinti pakeitimų skaičių ir kad per balsavimą Liepos mėnesį e, mūsų komiteto pozicija bus subalansuota, aiški ir taip mes parodysime, kokią kryptimį reikia dirbti. Tai yra saugoti aplinką ir kovoti su e, klimato kaita. Taigi dėkoju visiems už labai įdomias diskusijas. Ačiū Korin Lepaš už drąsinančius žodžius, dėkoju visiems diskusijų dalyviams, pristačiusim savo mintis aplinkos komitete, balsuosime Liepos 10 dieną, dar turime šiek tiek laiko, bet nedaug plenarnėje sesijoje bus balsuojama rugsėjo mėnesį. Toliau perikime prie 14 darbo atvarkės punkto. Tai yra direktyvos dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo daliniai. Skaitimas. Pranešėjas yra Andrėja Zanoni šiuo klausimu. Ir prašau jo pristatyti savo pranešimą. Dėkoju, pada pirmininkė. Klausimas yra iš tiesų labai sudėtingas Čia kalbame apie direktyvą dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo. Kalbame apie direktyvos dalinį keitimą. Aš gal šiek tiek ilgiau turėsiu kalbėti, nes sritis iš tiesų sudėtinga. Mano pranešimo projektas sulaukė 300 pakeitimų, juos pateikė kolegos ir laukiame ir daugiau pakeitimų, bet ir tran komitetų. Visų pakeitimų neaptarinėsiu, nes trūksta laiko. Tiesiog norėčiau aptarti tos pakeitimus, kur minimos svarbiausios problemos. Ir čia pirmiausia tenka kalbėti apie įvairias išimtis, e, vieningo langelio sistemą, vieno langelio sistemą, savų išsiaiškinti, kaip visuomenė gali dalyvauti sprendimų prieimime, kokia turėtų būti kontrolė a posteriori ir taip pat kalūnų dujos. Daugelis kolegų pateikė pakeitimus, tokius, kuriems galėčiau pritarti, kadangi tai papildys komisijos siūlymą naujais elementais. Aš jau išreiškiau pozityvę nuomonę dėl komisijos siūlymo. Mes e, sulaukėme siūlymų iš ponios Gutierės ir e, siūlymo sukurti vieną, lang, vieną langelį, kuris užsimtų būtent uh, E, tvarkymų su formalumu susijusių su poveikio aplinkai vertinimu, kaip siūlė ponas Arsenis. Pritariu ir kolegijai siūliusiai, kad būtina supaprastinti procedūrą, tačiau būtina taip pat supaprastinti direktyros nuostatų e, įgyventinimą valstybėse narėse. Norėčiau paklausti, ką komisija mano apie šios dalykus. Taip pat džiaugiuosi ponos Belie pakeitimais, jinai kalbėjo apie būtiną visuomenės įtraukimą ir kalbėjo apie tai, kad būtina užtikrinti didesnį skaidrumą šioje srityje. Pone Klas ir kiti kolegos irgi pateikė įdomių siūlymų, jie siūlo poveikį aplinkai vertinti iki projektų įgyvendinimo. Daugelis EPP frakcijos kolegų pateikė seriją pakeitimų Ponas Stevenson, Klamer ir Davis pateikė šiek tiek kitokią perspektyvą. Tie pakeitimai yra šiek tiek labiau kritiški lyginant su komisijos siūlymu. Siūloma supaprastinti EIE e direktyvos struktūrą. E, siūloma išbraukti kai kuriuos direktyvos e, pasažus tam, kad procedūra taptų paprastesnė. Manau, kad daugelis kolegų turi tą patį tikslą, būtina pasiekti konkrečių rezultatų tam, kad ES turėtų reikiamas priemonės, e, kurios yra reikalingos 21 amžiuje. Tačiau manau, kad siūlyme turėtų atsispindėti kolegų siūlymai, kad būtų galima pasiekti kuo platesnį konsensusą frakcijų lygmenių ir kad būtų galima pradėti dėrybos su pirmininkaujančia Lietuva nuo gruodžio mėnesio. E, gal galėtume rasti sutarimą jau pirmojo svarstymo metu. Kolegos iškėlė daug klausimų, pakeitimuose turiu keletą E, pakeitimų, kad dėl pastatų griovimo dauguma kolegų norėtų, kad tai būtų susijęta su konkrečiais projektais. Komisijos siūlymas leidžia atsižvelgti į e, Europos teisingumo teismo nutartį šioje srityje. pastatų griovimas turėtų būti aiškiai apibrėžtas projektuose, dėl to kartais gali kilti tam tikros sumaišties, jeigu tas apibrėžimas neaiškus. Tad tie pastatų grovimo projektai irgi turėtų būti tokie, kuriems taikoma poveikio aplinkai vertinimo e, direktyva, jos nuostatos. Florence Gardienė ir Arsenis būtent tokius pakeitimus ir siūlė pakeitimus šią linkmę. Kai kurie kolegos norėtų, kad pastatų griovimai būtų susiję tik su pirmu ir antru priedu. Tai yra tokie griovimai, kurie turėtų didesnį poveikį aplinkai. Arsenis ir Gutierės bei Bart pakeitimai yra tokie, kuriais siūloma įtraukti ir ketvirtąjį priedą. Kitas dalykas. Vieno langelio sistema. Kolegos mano, kad tai padėtų tinkamiau koordinuoti procedūras, nes atsirastų vieninga struktūra, kurios dėka būtų galima supaprastinti visą procedūros eigą. Europos komisija šio aspekto nenagrinėja. Dauguma kolegų Tyson Florence ir kiti mano, jog valstybės narės turėtų turėti laisvę pasirinkti vidaus administracinę struktūrą, kuri joms atrodo priimtiniausia. O vieno langelio sistemos kūrimas irgi turėtų būti paliktas valstybių narių rūpeščiui. Aš manau, kad svarbiausia yra pasiekti siūlymo tikslų, kitaip tariant, yra užtikrin, turi būti užtikrinta galimybė gauti kokybišką informaciją, atlikti reikiamą vieno ar kito projekto poveikio aplinkai vertinimą, kad būtų galima nustatyti aiškias pozicijas. Ir tuomet e, kompromiso labui būtų galima numatyti, kad tas vieno langelio principas būtų neprivalomas. Valstybės narės gali manyti, kad tų procedūrų taikymas yra neproporcingas ir tuo būdu gali būti pakengta PAV direktyvos įgyvendinimui. Ir valstybės narės, kurios norėtų, galėtų paskirti kompetentingą struktūrą leidimų išdavimo procedūrai palengvinti kiekvienam projektui. Europos komisija pateiks reikiamas gairias procedūrų apibrėžimui ir tų procedūrų naudojimui jos irgi bus neprivalomo pobūdžio. Tikiuosi, kad kolegos su tokiu siūlymu galės sutikti. Dar vienas dalykas - aplinkosaugos veiksniai. Dauguma, daug kolegų pasisakė dėl aplinkosaugos sąrašo, kuris padėtų įvertinti įvairių projektų poveikį, ypač susijusi su projektų tvarumu ir jų įtaka klimato kaitai. Turime bioįvairovės apibrėžimo siūlymą remiantis Junktinių tautų organizacijos konvenciją. Tačiau reikėtų atsisakyti to apibrėžimo, kur, pagal kurį direktyvoje kalbama tik apie fauną ir florą. Po, ap, poveikio aplinkai vertinimo direktyvoje egzistuoja toks apibrėžimas. Tačiau aš pats siūlau apibrėžimą, kuris ne visiems kolegoms atrodė priimtinas. Aš siūlau kompromisinį variantą, kur pasakyta, kad bio įvairovę apima visas faunos ir floros rūšis. Ta siūlė toje formuotų ir ponė Tysen. Kiti aplinkos saugos faktoriai būtų dirbožėmis, pakeitimą pakeit, pateikė kolega Birjai ir kolega Stevenson dėl stikinių nelaimių rizikos. Kai dėl klimato kaitos turime kompromisinį pasiūlymą, atsižvelgiau į daugelį vienas kitam kartais prieštaraujančių pakeitimų ir siūlyčiau pritarti Stevenson ir kitų kolegų pakeitimams, kurie siūlo atsisakyti žodžio keitimasis, jie tiesiog siūlo pasirinkti savoką klimato vertinimas ir nekalbėti apie jo kaitą. Šiaip ar taip, esmė yra ta, kad siūloma kovoti su bet kokiomis klimato kaitos priežastimis. Ir užbaigsiu pasisakymą pasakydamas, kad pagal šią direktyvą reikėtų labiau kalbėti apie projekto poveikį. Konkretaus projekto poveikį vietos klimatui, o ne kalbėti apie projekto poveikį globaliam klimatui. Dabar dėl stebėsenos. Ketvirtame straipsnėje komisija siūlė antr, pasiūlė antrą A priedą, kur yra tam tikras informacijos sąrašas, kurį projekto gyvenintojas turi pateikti kompetentingai struktūrai. Dauguma kolegų mano, kad projekto įgyvendintojas privalo pateikti šią informaciją iš anksto. Aš manau, kad informacijos sąrašas palengvintų dialogą tarp projektų gyvendintojų ir kompetentingos administracijos struktūros ir tai išsklaidytų tam tikrą sumaištį, kai kurie pakeitimai yra labiau radikalūs, siūloma atsisakyti priedo, kaip, pavyzdžiui, kolega Florence siūlo. Ir aš manau, kad geriau tą priedą pasilikti, tik reikėtų patikslinti, kad pateiktina informacija turėtų būti aprašomojo pobūdžio. Ir jinai turėtų būti minimali, kad tik tai, kad kompetentinga administracijos struktūra galėtų priimti sprendimą. Manau, kad šis požiūris kolegoms pasirodys priimtinas. Artimiausių metų aš jums pateiksiu kitų kompromisų siūlymų, kurie yra susijęs su kitais jautriais klausimais minimais pranešime. Dėl vadinamųjų scoping, jūs žinote, kad direktyvos apreptis tas scoping yra svarbus dalykas, nes reikia išsiaiškinti, kokią informaciją reikėtų įtraukti, teikiant e, informaciją apie projektus. E, komisijos siūlymai čia sukėlė audringą reakciją, kolegos pasidomėjo šią procedūrą. Sulaukime daug pakeitimų. Florence Stevenson Filner yra sakoma, kad būtina išlaikyti tam tikrą lankstumą šioje procedūroje. Pagal šį požiūrį, e, jeigu numatytume privalomas taisyklės, e, labai išsitęstų analizės laikotarpis, o e, projektų gyvenintojai turėtų sulaukti pagalbos iš administracijos struktūrų. Aš pasiūliau kompromiso siūlymą kolegoms būtų atsisakyta būtinojo apriepties nustatymo pobūdžio. To nebūtų prašoma sistemingai, o tik tada, kai projekto gyvendintojas pateiktų pats. Arba kartais, kai tokio, tokio dalyko paprašo kompetentinga administracijos struktūra. Komisija taip pat siūlo patikrinti ekspertų, į kuriuos kreipiamasi kompetencija. Konsultuojantis su kolegomis, pamač, pamaniau, kad tai būtų brangi procedūra ir pakankamai ilga. Manau, kad savoka akreditacija jau apima kvalifikacijos patikrinimą ir dėl to galėtų kilti papildomos biurokratinės naštos pavojus. Būtent dėl to atsisakyti akreditacijos savokos, tiesiog pasakoma, kad e, projektų gyvendintojas gali pasitelkti ekspertus tam, kad būtų įvertintas projekto poveikis aplinkai. Ir tie ekspertai nebus nepriklausomi. Jie bus dirbantis įmonėje, tačiau jeigu turi būti kompetentingi ir kvalifikuoti asmenys. Kaip tą pabrėžė ir kolega Stevenson. Dar porą minučių ir netrukus baigsiu savo pasisakymą. Dar vienas svarbus dalykas. Kompetentinga administracijos struktūra turi užtikrinti, kad ekspertai kvalifikuoti ir nepriklausomai vertins projektą. Tai, yra, tai turi būti nešališki asmenys, kurie moksliškai objektyviai galėtų įvertinti projektą Nei, tai turėtų būti struktūra, kuri yra nepriklausoma nei nuo projekto gyvendintojo, nei administracijos struktūros. Čia yra kalbam apie galimybę pasirinkti vieną iš dviejų procedūrų. Aš patačiau, kad galima būtų pasirinkti ir abi procedūras. Kolegos Belie ir Arsenis sako, jog gali kilti problemų dėl direktyvos taikymo valstybėse narėse. Jie mano, kad reikėtų atsisakyti numatytas išimtis. Jų reikėtų palikti tik dvi dėl krašto apsaugos ir skubos atveju susijusių su civilinė apsauga. Paskutinis dalykas – priežiūra ir gyvenimas. Čia irgi sulaukėme labai prieštaringų pakeitimų. Aš parengiau kompromiso siūlymą. Negaliu pritarti kai kuriems iš tų pakeitimų, kurių tikslas yra atsisakyti kontrolės ir priežiūros. Aš manau, kad kompetentingos administracijos struktūros gali priimti sprendimą leisti gyveninti vieną ar kitą projektą, kuris turės poikia aplinkai. Tas sprendimas turi būti gyvendinas vykdant kontrolę ir priežiūrą. Svarbu prižiūrėti ne tik neigiamą poveikį Tiesiog reiklų esant galite imtis taisomųjų veiksmų, kaip sako ponas Arsenis ir aš pats savo pranešime. Na ir apibendrinamas galėčiau pasakyti štai ką. Minutės dar man reikia, sako kalbėtojas. Dėl taikymo atgalinė tvarka dokumento. Čia aš sulaukiau daug pakeitimų, tačiau manau, kad reikia rasti kompromisą, kad galėtume atsižvelgti visus, visas kolegų nuomonės. Tai padėtų suteikti daugiau teisinio tikrumo. Na ir dar vienas dalykas. Skalūnų dujos. Manau, kad kolegų pateikti pakeitimai dėl skalūnų dujų yra pernelyg prieštaringi. Labai sunku čia rasti kompromiso pakeitimą, tai yra beveik neįmanoma, tačiau galėčiau pritarti pakeitimams, kuris pateikė e, kolegos Belie ir Perelio. Kaip ir aš, kolegos, manau, kad pirmiausia reikia taikyti atsargumo principą. Tie projektai turėtų būtų, turėtų būtų įrašyti pirmąjį priedą. E, Birželio 25 dieną vyks svarstymas. Manau, kad rasime kompromisų ir galėsime sudaryti aišku balsavimo sąrašą e, Liepos mėnesį Strasbūre. O paskui galbūt e, vyks jau trilogas su taryba ir aš aišku su, su susidomėjimu išklausysiu kolegų pasisakymų. Dėkuoju. Ačiū pranešėjų, jūs praktiškai visus 600 pakeitimų dabar pabandė pristatyti, tačiau manau, kad tikrai nereikia kalbėti įžangoje pristatėme apie visas detalės išsamei, tą galima padaryti vėliau susitikimuose su šešėliniais pranešėjais. Dabar Kristina Gutierės kalbės šešėlinė pranešėja nuo e LP frakcijos. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad. Aš manau, kad mano pasiūlymams galima būtų pritarti. Netgi keletą pakeitimų kartu su pranešėju esame patvirtinę. Taigi, kas čia būtų svarbiausia? Pirmiausia, išsakysiu tai, kas yra negerai, o paskui, kas yra gerai. Na, atrodo, kad ši direktyva mažai ką keičia, tačiau svarbiausias dabar dėmesys, dalykas, svarbiausias dėmesys yra atkreipiamas į aplink poveikį aplinkai. Europoje yra e, didžiulis biurokratijos lygis, e, numarinantis e, nemažai įdomių iniciatyvų. Labai dažnai tiesiog nepavyksta tų iniciatyvų plėtoti. Ir tai taipogi turi poveikio aplinkai. Man atrodo, reikia daugiau supaprastinimo ir standartizavimo. Kodėlgi supaprastinimo? Todėl, kad tai yra numatyta 2020 strategijoje. Ir man apskritai labai keista, kad čia nekalbama apie supaprastinimą. Štai, pavyzdžiui, biurokratinius tam, biurokratinės tam tikras ataskaitas galima būtų panaikinti tiesiog. Nes kai kurių įstaigų prašymai yra neproporcingi. Ir būtent dėl to taip yra apribojamos mūsų rinka ir ji e, netgi mažiau konkurencinga tampa nuo to. E, kolega Klas e, pateikė pakeitimą šią linkme. Europos Sąjunga gali imti sprendimo supaprastinti procedūras. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Prieduose taip pat yra kalbama apie poveikio vertinimus. Štai pavyzdžiui, įsivaizduokime kokį nors regioną, e, jo savivaldybę. Ir jeigu reikėtų dabar kas kartą dėl vandens, dėl energijos atlikinėti poveikio vertinimus projektų jau prasidėjus. Ir savivaldybė e, prašydama poveikio vertinimo iš pramonininkų, iš ūkio subjektų e, labai apsunkina šį procesą. Toliau dėl standartizavimo. Europos normalizavimo apibrieštyje sakoma, kad reikia e, derinti europinius standartus, suderinti juos. Kamgi tai reikalinga? Štai pavyzdžiui, kai yra homologizuojami arba suderinami varikliai Renault, Mercedesų ir kitų, pavyzdžiui, automobilių, e, tie automobiliai, automobiliai gali būti naudojami visoje Europoje. E, labai dažnai savivaldybės gauna ataskaitų, kurių praktiškai netgi ir nesupranta pavyzdžiui, kad ir biologijos srityje. Tačiau yra daug pramonės e, sričių, kuriuose galvojama apie aplinką. Tarkime, vandenvalos srityje, jeigu norime standartus įgyvendinti, tai reikia apriboti e, taikymo sritį ir ją palikti tik tai kelių regionų dydžio. Nes labai dažnai savivaldybėse ar regionuose pernelyg ambicingų aplinkos tikslų siekiama. Taigi reikia tiesiog e, laikytis griežtai to, ko reikia. Jungtinėje karalystėje, Vokietijoje veikia jau tam tikra tvarka, kurios dėka yra atrenkami tvarūs projektai. Ir štai pavyzdžiui, tie aplinkosaugos poveikio aplinkai vertinimai kartais e, kokių 7000 puslapių būna, niekas jų neskaito ir niekas juos nekreipia dėmesio. Štai kitas pavyzdys, Junktinės karalystės pietuose e, buvo numatyta statyti kelius ir tas projektas buvo atmestas bet darbas tam tikras jau buvo atliktas poveikio vertinimo, tarkim. Taigi visas darbas nuėjo per niek. Komisija siūlo tam tikrą datą, mes siūlytume ketverių metų laikotarpį. Taip pat reikėtų apriboti ir dokumentų puslapių skaičių. E, nes kitu atveju labai daug nereikalingų išlaidų kyla. Kitas dalykas - kultūrinis paveldas. Poveikio aplinkai direktyvoje visada šis komponentas buvo, tačiau valstybės narės savo atskiras sąlygas pradėjo taikyti, kaip kad pavyzdžiui Italijoje, Vokietijoje, Ispanijoje taikomi tam tikri dalykai, kurių e, kitose valstybėse narėse niekas nepageidauja. Komisija galėtų parengti vadovą, pavyzdžiui, kaip kad ir natūralių buveinių e, direktyvos atveju reikia aiškių kriterijų, nes dabar daugybė yra dokumentų, prašymų, e, komisija praktiškai užpilta yra tokiais prašymais, tačiau e, neaišku paskui, ką su jais daryti, jeigu nėra kriterijų. Dabar dėl vienos bendros institucijos. Jeigu, pavyzdžiui, viena organizacija turėtų ar viena institucija turėtų kompetencijos tam tikroje srityje, tai, tai būtų ko gero geriausias sprendimas. Iš patirties, ką galiu pasakyti. Nesu prieš, bet manau, kad reikia poveikio vertinimą atlikti seisminio aktyvumo zonose ir užtvindomose zonose. Ir štai dabar, pavyzdžiui, neseni įvykiai Europoje parodė, kad e, statinių kokybė yra prasta. Labai dažnai yra statomi keliai, kurie kaip ir e, užtvaras veikia ir kartais dėl to paskui netgi potviniai kyla. Taip pat reikėtų numatyti ir tam tikrų struktūrų, e, sugeb, kurių dėka galima būtų suvaldyti besiliejantį potvinių vandenį. Vokietijoje labai neblogų projektų šioje srityje yra gyvendinta. Na, o kas dėl seismiškai aktyvių zonų? Tai tiek Europoje, tiek už jos ribų visose praktiškai šalise labai skiriasi seisminių zonų standartai. Tarkime, Japonijoje yra atsižvelgiama į seismiškai aktyvių zonų reikalavimus, bet kitur, tarkime, tai, kas jau yra pastatyta, negreunama, nekeičiama, nepaisant to, kad e, seismiškai aktyvios, zo, aktyvioje zonoje tai yra padaryta. Taigi mažiau e, biurokratijos ir daugiau paprastumo. Dabar Kristinai Gutierės žodis. Ačiū, pana pirmininkė. Iš tiesų, šis teisės aktas yra labai svarbus ir per šią kadenciją mes bandome jį truputėlį pakeisti. Manau, kad e, Labiausiai mums turėtų rūpėti poveikio aplinkai vertintojų nepriklausomumas, nešališkumas. Privalome tą užtikrinti, kad galėtume iš tiesų nustatyti problemas ir rasti jų sprendimo būdus, turime užpildyti spragas. Tai dažniausiai nėra daroma, kai kuriais keliais atvejais buvo bandoma tas spragas užpildyti siekiant e, atitolinti teisės aktų įgyvendinimo terminus. Pavyzdžiui, naftos ir dujų pramonėje turime pašalinti kai kurios trūkumus gavybos srityje. Apie tai kalbama kai kur. Čia reikia daugiau dėmesio. Skirti moksliniams tyrimams, atliekant poveikio vertinimą. Taip pat reikėtų palengvinti visuomenį, sudaryti lengvesnės sąlygas, gauti atitinkamą informaciją. Kiekviena valstybė narė turėtų veikti atitinkamą interneto svetainę, jau negyvename 8, 9 arba netgi 10 mečio pradžioje, kai turime remtis vien tik tai laikraščių pateikiamą informaciją, gyvename jau po internetinėje epochoje taip pat e, turime prisitaikyti prie tinkamos realybės. Reikia turėti bendrą interneto svetainę visomis kalbomis. Yra dar daug aspektų, jos minėjo taip pat pranešėjas, tačiau e, svarbiausios idėjos buvo labai samiai pristatytos, netgi kartografiškai pranešėjo Dar kartą noriu padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą, už pademonstruotą pasišventimą. Ir e, taip pat manau, kad e, bendradarbiavimo dvasia iš tiesų yra labai teigiama. Dabar žaliųjų vardu kalbės ponė Belgija. Merci, madame la présidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Apie esmę tik pasisakysiu, nes jau daug kas buvo išdėstyta. Dėkoju pranešėjui, ponui Zanoni, už puikiai atliktą darbą ir ačiū jam už jo atvirumą ir norą dirbti kartu su visais šio proceso dalyviais. Mes kalbam apie direktyvos peržiūrėjimą dėl privačių valstybės projektų poveikio aplinkai vertinimo. Kompromisai turi padėti mums žengti žingsnį į priekį, užpildyti egzistuojančias reguliavimo spragas, nes šios peržiūros tikslas toks ir yra. Daug pakeitimų buvo pateikta. Ir pakeitimai yra dažniausiai konstruktyvūs, tenka konstatuoti, kad kai kurių pakeitimų tikslas yra sumažinti teisės aktų apriepti. Na ir nežinau, kaip būtų, jeigu būtų patvirtinti tie pakeitimai, tiesiog sumažėtų reikalavimai, kurie iki šiol galioja projektų vertinimui. Manau, kad procedūra turi būti aiški, detali, turėtų būti atsižveigiama į visus aplinkosaugos imperatyvus ir kompetentingos administracinės struktūros turėtų turėti galimybę atsirinkti labiausiai subalansuotus projektus, užtikrinančius geriausią teisinį tikrumą, kad po leidimų suteikimų jie nebegalėtų būti ginčiami. Tam reikalingas maksimalus skaidrumas, kaip sakė pranešėjas E, svarbiausia tikslas yra tęsti Europos e, tikslus paminėtus atkiujas 2020, būtina kovoti su klimato kaita ir bioįvairovės praradimu. Manau, kad nieko negali būti blogiau negu susilpninimas egzistuojančių taisyklių, matant, kokia ekologinė krizė mus be kitako krečia. Manau, kad turime žvelgti į šią mūsų užduotį plačiau. Kompromiso pakeitimai, kuriuos pasiūlė pranešėjas mums žaliųjų frakcijai tinka, mes remsime tuos kompromiso pakeitimus. Ir norėčiau dar kartą pasakyti, kad yra tam tikrų raudonų linijų, nes jeigu tekstas būtų susilpnintas, tas tekstas, kurį patikė komisija, aš manau, kad tai būtų labai negatyvus signalas vykstant dėryboms su taryba. Tai būtų taip pat neigiamas signalas piliečiams, nes e, paaiškėtų, kad Europos Sąjungos um, administracija ir įmonės lik nebūtų raginamos dalyvauti aktyviai, kuriant žalę ekonomiką, apie kurią mes tiek kalbame nuo kadencijos pradžios. Jeigu mes susilpnintume komisijos tekstą, aš manau, kad uh, mes tiesiog pasėtume nepasitikėjimą mūsų instituciją. Būtent dėl to mes pranešėję remsime, mes manome, kad reikalinga iškelti plataus užmojo tikslus ir dirbsime siektami kompromisu, kaip jau sakiau. Vienintelis imperatyvas yra toks šioje teisės aktai turi būti tokie, kurie padėtų gyveninti tikslus. Mes esame ne pramonės reikalų komitetas, esame aplinkosaugos komitetas. Tad turime aiškiai pabrėžti, kokie svarbus yra aplinkosauginiai faktoriai susijęs su įvairiais projektais ir jų įgyvendinimu. Pone Zanoni, galite tikėtis mūsų paramos, kuo didžiausios paramos, kad jūsų darbe atsispindėtų Europos parlamento platus užmojais, kuris būtų, kaip jūs sakiau, tikrai platus užmojais. Dėkoju. Ačiū, mes e, nepaisant intensyvių diskusijų sugeba pakankamai išsamei svarstyti ir pristatyti svarstamas temas ponas Stevensenui žodis. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Zanoni už tą pasirinktą visą apimantį požiūrį dirbant su šešėliniais pranešėjais. Iš tiesų mane nustebino pakeitimų skaičius, nes per gegužę vykusi pirmai susitikimą atrodo, kad visi šešėliniai pranešėjai parašė savo pritarimą pono Zanoni pasirinktai pozicijai, taigi tie 500 pakeitimų šiek tiek stebina. <clears throat> Turiu prisipažinti, kad aš pats nemažai jų pateikiu. Ir pranešėjas apie tai kalbėjo. Tikiuosi mano pakeitimuose e, atsispindės mano pasiūlymas tvirtinti direktyvą nereglamentas siekiant užtikrinti lankstumą Tai nėra jokių būdų, ponė pirmininkė, siekia susilpninti komisijos pasiūlymą, nes ekonomikos krizės ir taupimo laikotarpį mes negalime patvirtinti reglamento kurį valstybės narės privalės aklai perkelti, reikės sudaryti joms tam tikras lankstumo galimybės. Aš pasisakau už griežtas priežiūros priemonės, <clears throat> tačiau būtina sudaryti valstybėms narėms lankščias gyvendinimo sąlygas, kalbant apie poveikia aplinkai įvertinimą, peržiūros procedūrą, privalomą aprepti ir ekspertų akreditavimą. Aš e, atkreipiu dėmesį į šios aspektus savo pakeitimuose antrajame straipsnėje pabrėžiu vieno langelio principo svarbą, tačiau e, šis principas turi būti dėkimas atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės specifiką, kalbant apie peržiūros procesą, visiškai pritariu skryningą vadinamą, pritariu komisijai, kad poveikis aplinkai turi būti vertinamas tik e, didelio masto projektus įgyvendinant, neturėtume <clears throat> e, atlikinėti poveikio, vertinti poveikio aplinkai vien dėl paties vertinimo. Ir aš manau, kad pasiūlomas siūlomas laikotarpis peržiūros procesams yra pernelyg didelis dėl privalomo uh, privalomos apriepties penktojo straipsnio savo pakeitimais aš bandžiau pasiekti, kad vertinant poveikį aplinkai būtina būtų atsižvelgti į įvairius specifinius projekto aspektus, tačiau taip pat <clears throat> manau, kad būtina atsižvelgti ir į alternatyvius poveikio vertinimo būdus ekspertų akreditavimas, ponas Zanonė apie tai kalbėjo, yra svarbus naujo pasiūlymo aspektas. Pritariu siūlymui rasti būdų, kaip užtikrinti, kad poveikia aplinkai vertintų kompetentingi ekspertai. Todėl aš pateikiau pasiūlymą naudoti tokias savokas kaip kvalifikuoti ir techniškai kompetitingi ekspertai, o ne akredituoti, nes žodis akredituoti nebūtinai garantuotų poveikio aplinkai vertimo kokybę, taip pat akreditavimo procesai yra skirtingai apibrėžiami skirtingose valstybėse narėse, todėl e, tam, tikra, tam tikriams ekspertams galėtų būti uh, sudarytos palankesnės veiklos sąlygos, todėl būtina padidinti taip pat šiuose procesuose visuomenės dalyvavimo lygį. Ir taip pat poveikio vertinimas atgalinė, data grįžtamas poveikio vertinimas kartais neigiamai atsiliepia ir e, šalia projekto įgyvendinimo vietos e, gyvenantiems asmenims dažnai tai netkreipiamas dėmesys, tačiau aš savo rinkimo apygardą dažnai su tokiamis problemomis susiduriu, susiduriu gaunu skundų iš piliečių dėl kompromisinių pakeitimų man nerima kelia durpynų naikinimas statant ypatingai vėjo jėgainės, nes tokiu būdu e, labai daug CO2 patenka atmosferą. Aš tikiuosi, tikėjausi, kad <clears throat> ši problema bus keliama pateikėt nuorodą į dirbožėmę kokybę, nes kai, kai kuriuose valstybėse durpės yra laikomas ne dirbožėmiu, o mineralais, naudinga iškasena. Aš e, noriu paprašyti komisijos atitinkamų paaiškinimų, jeigu e, dirbožėmio savoka neapimtų ir durpių, reikėtų e, pateikti atskirą nuorodą apie tai. Taigi šiuo klausimu taip pat norėčiau šiek tiek daugiau aiškumo, ponė pirmininkė, dar kartą noriu padėkoti ponui Zanoni visiems šešėliams pranešėjams už bendradarbiavimą ir aš tikiuosi, kad komiteto nariai pritars mano teikiamus pakeitimus tam, kad ši direktyva, jos, nuostatos, jos nuostatomis būtų geriau apsaugojama aplinka ir jai daromas poveikis sumažėti. Ačiū dalyvaujantys šelniai pranešėjai pasisakė visi, dar keturi kalbėtojai prašo nu žodžio, jeigu liks laiko dar ir aš pati norėčiau pasakyti savo nuomonę, tačiau turint omeny, kad laiko turime nedaug, turėtume apsiriboti, kalbėti nelgiau nei po tris minutės, būtų gerai, Kauhens Florens kalbės dabar, ačiū, trumpai kalbėsiu, nes jau daug kas buvo paminėta. Kristina Gutierės teigė, kad e, reikia mažinti biurokratinę naštą, procedūras supaprastinti ir tokia turėtų būti pridedamoji vertė. Noriu priminti, kad komisija pradėjo konsultacijų procedūras, 1400 pasiūlymų buvo gauti, pusė jų iš Vokietijos. Kilo klausimas, kodėl būtent Vokietijoje bandome patys savo kaišioti pagalius į ratus. susidaro įspūdis, kad Vokietijoje patirima daugiausiai problemų susijusių su europinės teisės įgyvendinimu. Jeigu mes Europos lygmenių viską darysime vienodai, ar dėl to gyvenimas taps paprastesnis. E, kadangi vokiečiams skaitavo problemų, tai jie patys pirmiausiai dėl to kaltė, aš manau, taigi tai nenoriu gilintis, tačiau aš <clears throat> noriu paminėti, kad <clears throat> e, poveikia aplinkai įvertinimo pobūdis yra toks, kad nemanau, kad būtų galima taikyti tą patį modelį visoje Europos Sąjungoje. Manau, kad regionams reikėtų palikti šiek tiek daugiau lankstumo, tačiau nepamirštant bendrų tikslų. Dėl ekspertų skeptiškai esu nusiteikęs mano šalyje veikia nemažai specifinių įmonių, pramonės, chemijos pramonės, automobilių gamybos, naftos perdirbimo, kitose šalise yra panašu, tačiau pavyzdžiui, kalbant, e, kad e, drįščiau abejoti, kad e, tie ekspertai taip pat specializuotųsi pagal atskiras pramonės <clears throat> šakas, turėtų savo specifiką, kad bendradarbiaujant su universitetais būtų galima tikėtis geresnių poveikio aplinkai vertinimo rezultatų. Ir tas, todėl man kyla bejonių dėl šių ekspertų atrankos galimybių ir dėl alternatyvių poveikio vertinimai būdų, jeigu aš norėčiau, pavyzdžiui, e, anglimi kūrenamą jėgainę statyti, tai aš e, nežinau, ar e, norėčiau iš karto atlikti poveikia aplinkai vertinimą, tarkime, įgyvendinant ir kitą projektą, sakykime, vėjo jėgainių, nes tokiu būdu iš anksto pasmerkčiau žlugimui savo projektą. Tai, mm, nežinau, ar tie pasiūlymai dėl alternatyvų, alternatyvų vertinant poveikia aplinkai yra išmintingi. Na, o kitus aspektus kolegos jau minėjo, taigi, mėla ponė pirmininkė, aš tuo ir baigsiu dabar Fransuos Grostet. Ačiū pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad kalbėsiu galbūt e, gana griežtai. Labai nerimauju dėl Europos komisijos pasiūlymo, todėl kad 2009 metų direktyva iš esmės dar net nėra visiškai perkelta kai kuriuose valstybėse narėse ir štai vėl naujas teisės aktas siūlomas. Tai kaip dabar e, žmonės susigaudys ir apskritai kaip e, galbūt geriau reikėtų užtikrinti tinkamą direktyvos perkelimą prieš naujas leidžiant. Na taip, Europos komisija e, pasiūlė parengti paprastesnį, aiškesnį tekstą, bet aš e, tiesą sakant turiu pasakyti, kad taip nėra ir nežinau netgi kaip čia kokiais epitetais galima būtų aprašyti ilgumą, sudėtingumą, kompleksiškumą ir gyvendinimo kainą šio pasiūlymo. Konkrečiai, jeigu pasižiūrėtume į tekstą, jeigu šį tekstą pritaikytume, tai 40-60 procentų padidėtų e, tyrimų kainos. Tai ar tikrai tinkamas metas e, dabar yra apie tokius mokesčius Europos teritorijoje galvoti? Dabar dėl skryningo procedūros apie tai jau buvo kalbėta gali kilti klausimas, kam reikalinga prievolė įgyvendinti poveikio vertinimą, jei, ar, tam, kad būtų sužinota, ar tikrai reikia poveikio vertinimo. Nes dabar pasižiūrėjus į priedus, apskritai kažkokia sumaištis čia atrodo. Dabar dėl konkrečių laiko terminų, kai kurie jau apie tai kalbėjot, jie yra per ilgi. Čia kalbama apie protingus laiko terminus, tačiau tai nėra pakankamai tikslu ir tai e, čia nėra nustatomi tikslus laiko terminai kiekvienam procedūros etapui, tam, kad būtų išvengta vėl, vėluojančių sprendimų dėl investicijų ir tam, kad dėl to nekiltų papildomų kainų. Juk čia yra įrangos e, projektai, labai konkretus įrangos projektai ir labai aptakiai apie kažkokius tai protingus laiko terminus kalbama. Reikia aiškiai procedūros e, ilgius, e, nu, ilgį numatyti. Dėl biologinės įvairovės. Štai pavyzdžiui, Prancūzija turi užjūrio, užjūrio teritorijų, uh, kuriuose mes netgi nesame tinkamai ištyrę bio įvairovės, mes nežinome, kokia yra faunos įvairovė. Tai kas tokiu atveju bus daroma? Bus užblokuojami visi projektai, e, investicijos. Toliau, dar kitas dalykas siūloma neįgyvendinus projekto atlikti vertinimus. Tai jeigu dabar projektas neįgyvendintas, koks bus poveikis to projekto, kaip manoma tai įvertinti. Toliau trečias straipsnis. Projekto valdytojai arba teikėjai turi pradėti vertinimo procedūrą dar iki direktyvos, pakeistos direktyvos e, įgyvendinimo, perkelimo, tam, kad būtų atitikti nauji standartai. Tai reiškia, kad e, pradėti projektai turėtų būti, su, turės būti sustabdyti ir iš naujo kaip ir pradėti. Tai yra tipiškas Europos biurokratijos pavyzdys. Mūsų piliečiai, mūsų e, ūkio subjektai tikrai neto laukia. Jie laukia skaidrumo, aiškumo. Na taip, dėl poveikio vertinimo tai sutikčiau, bet jiems daugiausia reikia prognozojamumo, o ne prieštaravimų. Reikia aiškių sąlygų. Galiu tik tai patikinti, kad šitoks teisės aktas tik tai sukels sumaištį savivaldybėse, savivaldybių darbuotojai ir savivaldybių nariai tiesiog įsivels į didžiulę painiavą administracinių standartų. Dėkoju. Man kila toks klausimas. Pone Krostet, ką pasakytumėte, jeigu būtų statoma kažkas? Kas, pavyzdžiui, kur, pavyzdžiui, bus gaminami vaistai nuo vėžių. Tačiau, jeigu tokiu atveju būtų atsisakoma to projekto poveikio aplinkai analizės, kaip čia būtų? dauguma vaistų prieš vėžį yra gaminami iš augalų tam tikrų rūšių. Ir jeigu nebeliks tų augalų įvairovės, tai tuomet prarasime didžiulį paveldą ir didžiulės galimybės. Daugelis jau tai minėjo, tiesiog norėčiau pridurti štai ką. Aš nemanau, kad būtų protinga. kad kad atsižvelgiama į karinės investicijas. Jos dažniausiai yra laikomos prioritetėmis ir paprastai padaromos, tačiau nežiūrima, kas sugriaunama tokių investicijų būdų. O kai nesistengiama rasti alternatyvių projektų, tai aš manau, kad tai niekada nėra gerai. Jūs ko gero prisimenate, kad kai vyko diskusijos šio klausimu netaip seniai, mes norėjome išsiaiškinti, kiek pramonės eksploatacija yra atsakinga už, už sunkių metalų ore padidėjimą. Aš manau, kad visų pramonės investicijų atveju yra būtinas poveikio aplinkai vertinimas. Ir kai jau apžiūrimos įvertinamos alternatyvos, būtina, kad būtų numatyta prievolė alternatyvius projektus analizuoti. Tam galima teikti daug pavyzdžių iš mano šalies, iš kitų šalių. Yra buvę tokių atvejų, kai teko pasirinkti, kaip kur kitur, ar kaip kitaip nutiesti geležinkelį, kad būtų mažiau kenkiama aplinkai. Čia tik vienas pavyzdys. Tad aš manau, kad alternatyvo analizė yra būtinas dalykas, yra esminis dalykas aplinkos apsaugai ir Europos ekonomikai. Jeigu nenorite išmesti pinigų be reikalo, suniokoti aplinką, o paskui investuoti tam, kad atkurtumėte, kas sugriauta, būtina alternatyvas apžiūrėti iš anksto. Ja, Dank, Frau Holger Kramer, ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, pritariu pareikštiems nuogastavimams, kuriuos taip energingai pristatė Karlhans Lorenz ir ponė Grostet. Galiu prisiminti, kad e, galio teisės aktai dėl poveikio aplinkai vertinimo, kurie kai kuriuose valstybėse yra gyvendinami labai tinkamai ir e, e, aš kaip ir ponas Florinsas esu iš tos šalies, kuri labai stengiasi tinkamai gyvendinti poveikio aplinkai ir aplinkosaugos teisės aktus priimamus Europos Sąjungoje, nors tai yra labai sudėtinga poveikio aplinkai e, įvertinimo apibrišti galbūt reikėtų išplėsti šiek tiek tam, kad šis poveikis būtų vertinamas <clears throat> galbūt geriau tose šalise, kuriuose iki šiol rezultatai nepakankami. Šiuo metu ES patiria nemažų ekonominių sunkumų ir iš tiesų, nenoriu būti neteisingai suprastas, aš nesiekiu, kad dabar būtų e, mažiau dėmesio skiriama aplinkos teisiai, tačiau <clears throat> dabar šiuo momentu teikti mm, e, naujus pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo nebūtinai yra tinkamiausias laikas, nes poveikis aplinkai vertinamas e, siekiant pasirenkti vėliau įgyvendinamam projektui, o tie projektai jau yra įgyvendinami pagal tam tikras direktyvas, tarkime, buveinių e, gyvūnų ir augalų E, įvairioms kitoms direktyvoms, taigi šią direktyvą mes neturėtume dabar užbėgti už akių kitų jau dabar patvirtintų ir galiojančių direktyvų taikymų, nuostatų taikymą. Nelabai suprantu, ko siekia komisija, komisija šio pasiūlymo, kolegos Grostet ir Florence apie tai jau minėjo, e, <clears throat> kalbėdama apie tai, kad atitinkamos institucijos turi praktiškai jau parengti alternatyvų, alternatyvą teikiamą e, projektui pagal dabartinį komisijos pasiūlymą atitinkamą žinybą, žinybą galėtų gavusi tam tikrą paraišką e, projektų įgyvendinti, pareikalauti įgyvendinti jo alternatyvą pasitelkus kitokias technologijas, tokiu būdu būtų uh, ženkliai apribojama verslo veikimo laisvė. Bazinis scenarijus, apie kurį kolegos neminėjo, <clears throat> būtinybė įrodyti, e, koks būtų poveikis aplinkai, neįgyvendinus atitinkamą projektą. Tai yra visiškas iškreipimas. E, taigi, e, dar daug yra tokių panašių nuostatų šiame komisijos pasiūlyme. Tai, ką dabar siūlo komisija, tikrai nepasitarnaus tinkamai aplinkos apsaugai ir mes turėtume iš tiesų būti labai atidus, kad e, praktikoje nepasiektume atvirkštinių rezultatų, nes e, e, turime mano nuomonė, atlikti tokį poveikio aplinkai vertinimą, koks yra šiuo metu, patvirtinti tokius teisės aktus, kuriais būtų užtikrinamas dabar reikalaujamas poveikio aplinkai vertinimas ir neturėtume čia perlenkti lasdos pritardami komisijos pasiūlymui. Ačiū, aš taip pat trumpai noriu pasakyti savo nuomonę, buvo pareikštas nepastenkinimas, jį suprantu. Panas Florensas ir e, Krameris pristatė Vokietijos pozicijas, Francas Grostet Prancūzijos, viskas atrodo paprasta, norime mažinti biurokratiją, tačiau iki smulkmenų norime viską reglamentuoti, kita vertus, tai kaip mes dabar e, ketiname e, gauti leidimą, sudaryti galimybę ką nors įgyvendinti, ką nors pastatyti, turiminėje ne tik magistrales, gatves reikia statyti arba geležinkelių atkarpas arba namus reikia statyti, taip pat ir e, naujas elektros perdavimo e, linijas e, ir kaip mes galime užtikrinti minimalų poveikį aplinkai, jeigu privalėsime atsižvelgti į visas šias smulkmenas, kurias siūloma atsižvelgti Vokietijoje, pastebiu, kad visos, visi reglamentai ir direktyvos pasitelkiamos siekiant e, tik tai užkirsti kelią tam tikrų projektų įgyvendinimui, jeigu nepavyksta projektų užkirsti kelią tarkim, pagal paukščių apsaugos direktyvos nuostatas, tai pasitelkiama kita. Aš gyvenu e, netoli e, tos vietos, kurioje yra stabdoma, statomas e, viadukas. Ir tas projektas yra nuolat stabdomas, pasitelkiant įvairias europinės direktyvas ir reglamentus. Aišku, mums reikia nustatyti aiškiai tokias procedūras susijusias su leidimų išdavimais tam, kad e, sprendimus būtų galima priimti ir neužkirsti kelią jų prieimimui. Aš pati esu kilusi iš žemės ūkio regiono ir mm, e, matydama, kaip e, kokie didžiuliai dirbamo žemės plotai yra E, švaistomi, aš jau nekalbu apie durpynus, e, kurias minėjo ponas Stevensonas, e, tai man tikrai širdis plyšta, taigi aš pakeitime savo dar ir į tai papildomai atkreipiu dėmesį, tikiuosi komisija pranašėjasi, tai atsižvelgs. Diskusijų pabaiga dar steiksiu žodį komisijos atstovams, ponai Krimlis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Trumpai norėčiau priminti siūlymo tikslą. Pirmiausia, tikslas yra pagerinti e, projektų poveikio aplinkai vertinimo procesą ir antra, būtina jį padaryti tikslesnį. Visi šie elementai, apimantis administracinę naštą, sąnaudas ir supaprastinimą, ir buvo aptarti poveikio vertinime. Komisija atliko tą poveikio vertinimą šio teisės siūlomo akto Ir jūs žinote, kad Europos parlamentas diskutavo dėl to ir buvo e, teigiamai įvertintas tas komisijos atliktas poveikio įvertinimas. Tikslas yra dviejopas, tai yra, jis yra asmenys mūsų siūlymui. Siūlyme yra tokių elementų, kurie turi egzistuoti kartu vieni kitus papildyti nes jie labai svarbus šiame kontekste, pateiksnant direktyvą. Mes e, peržymė pateiktus pakeitimus, sugrupavom juos į dvi grupės ir mano <clears throat> komentarai ir apims tas visas pakeitimų grupės. Pirmoji grupė. Jie apima pakeitimus, kurių dėka galima pagerinti ir sustiprinti mūsų siūlymą. Ir jie remia mūsų siūlymų tikslus, e, nes jaučiamas pozityvus iš ankstinis nusistatymas komisijos teksto atžvilgių dėl kontrolės, dėl laiko nustaty, ribų nustatymo ir taip toliau ir panašiai. E, čia kalbama apie racionalias tam tikras nuostatas teksto peržiūrė. Antroji pakeitimo kategorija apima tuos pakeitimus, kurie atitinka pasiūlymo tikslus, tačiau dar reikėtų dar dėl jų padiskutuoti, kad būtų galima išsiaiškinti kai kuriuos siūlytų pakeitimo elementus. Ir čia galėčiau pasakyti pavyzdį, kurį pateikė ir pona Zanonė. Pavyzdžiui, pastatų griovimo darbai galėtų būti projekto dalis ir tuomet reikėtų atlikti poveikio vertinimą kartu su projektu to griovimo, priklausomai nuo projekto kategorijos. Tačiau jeigu, pavyzdžiui, sugalvojate nugriauti didžiulį pastatą sovietų tipo ir nuspręstumėte ten vystyti žalę kokią nors infrastruktūrą, tai tuomet, aišku, tektų atlikti vertinimą. Ponas Zanoni teisingai sako, tokiu atveju Pagal PAV direktyvą šis projektas turėtų būti bent jau tinkamai prižiūrimas. Mes galime pritarti kai kuriems pakeitimams, kuriais siūloma mažinti išimčių kiekį. 132, 133 ir 160 yra tokie pakeitimai. Kur kalbam apie standartizavimą, tam tikrą siūlomą, galime pritarti tam. Vienas 8.9 būtų toks pakeitimas. Reikėtų pridurti dar sakinį, kur būtų pasakyta, kad standartizavimas galėtų būti e, geras dalykas tada, kai jis yra tinkamas. Kai dėl ekspertų akreditavimo mes žinome, kad žodis akreditacija nėra visur vienodai priimamas. Mes galime sutikti su tokia formuluotė, kad minėsime ekspertus, kurie turi tinkamą techninę kompetenciją, techninių žinių. Jeigu šie dalykai būtų tekste paminėti, tai viskas gerai. Mes tik norime, kad būtų atliekamas nepriklausomas tyrimas, nepriklausoma ekspertizė ir kad žmonės, kurie tai atlieka, turėtų reikiamas žinias. Ir to paties e, ligmens e, administracijos struktūros turėtų būti panašios kompetencijos specialistus analogų šiems projektams vertinti. Tai turėtų būti Tai, tai būtent turėtų būti numatyta. Būtent dėl to aš manau, kad rasime tinkamą formuluotę, kad šis tikslas būtų pasiektas. Nes aš manau, kad tie pakeitimai būtent tokį tikslą ir turi. Trečioji tiesa pakeitimų kategorija yra ta, kuri apima pakeitimus, kurie siekia toliau nei komisijos siūlymas. Ten kalbama apie nuostatas, kurių neminėjo Europos komisija, arba siūloma siaurinti komisijos pasiūlymų apriepti. Komisijai sunku pritarti tokiems pakeitimams. Buvo kalbama apie įvairovę, klimato pasikeitimą ar sėkinių nelaimių galimybę be abejo. Mes kalbam apie prioritetus. Ir kai kalbam apie fauną ir florą, mes, kalbam, mes čia remiamės buveinių direktyvą, kuri yra plačiai apimanti ir galėčiau pasakyti, kad Prancūzijoje vyksta bioįvairovės vertinimas. Taip jau yra. Vadinasi, jau Prancūzijoje yra aky šioje srityje, galėčiau pasakyti, poniai Grostet, kad Prancūzijoje tokia praktika egzistuoja susijusi su vertinimu. Pagal Prancūzijos teisės normas tai yra atliekama, įvairoviai vertinama, kai dėl klimato kaitos aspekto. Ponas Zanoni kalbėjo apie kompleksiškumą, kaip sunku įvertinti projekto poveikį e, galimai klimato kaitai. Čia reikėtų kalbėti apie vietos klimatą ir apie, ne, ne apie klimato kaitą apskritai. E, būtent Dėl to aš manau, kad e, direktyvos apreptis yra priemonių klausimas. Būtina, kad projekto gyvenintojas žinotų, ko iš tikrųjų reikia, kai kalbam apie poveikį klimatui, kai kalbam apie bioįvairovę ar stikinių nelaimių galimybę. Aplinkosaugos. E, poveikis aplinkai gali būti nepakankamai plačiai įvertintas Svarbu, kad būtų paminėtos priemonės, kurios būtų aiškios projektų gyvendintojui, kad būtų galima išvengti papildomų darbo, kuris gal nebūtinai bus reikalingas. Ir kompetitinga administracijos struktūra su projektų gyvendintoju gali pradėti žaisti tokį ping-pongo žaidimą, kuris bus niekam nenaudingas ir nereikalingas. Tai gali pavėlinti projektų gyvenimo procesą. Kai dėl vieno langelio. Leiskite paminėti bendrą dalyką susijusi su dokumento prieptimi. Kai kalbame apie poveikio aplinkai vertinimą, reikia pasakyti, kad gairės buvo primtos. Jos yra būtinos dalykos, jau egzistuoja tas vieno langelio principas ir tai jau yra mūsų aki dalis aplinkos saugos rytyje. Egzistuoja reglamentas, kuris jau e, mūsų valstybių narių turi būti įgyvendinamas. O mes čia atliekame koreguojamai darbą ir tikslas viso to yra paspartinti dokumento patvirtinimą ir užtikrinti tinkamą koordinavimą bendro interesų projektų įgyvendinimo srityje. Taip pat paspartinti darbo vietų kūrimą. Ir norėčiau pasakyti štai ką. Pavyzdžiui, Vokietijoje, Austrijoje ir Lenkijoje. Ir čia paminiu tik tris valstybės kaip pavyzdžius. Bet ten mes jau turime nuostatą susijusią su procedūrų vertinimu. Ir tai jau yra kai kurių valstybių narių teisės nuostatų dalis. Aš jau kalbėjau apie direktyvos aprepti. E, tai bus neprivalomas dalykas. E, projekto įgyvendintojas turi turėti aiškę informaciją. Jis turi žinoti, kokią informaciją turi susirinkti ir pateikti, susijusi su bioįvairovė ir kitais dalykais. Taip pat svarbu, kad žinotų, kokias procedūros laikytis. Mūsų siūlymas yra ne tik numatyti privalomus, privalomas bendras ar jungtinės procedūras. Mes manome, kad būtina numatyti galimybę tokią kombinaciją kai bus vykdomos koordinuojamos ar bendros procedūros. Pavyzdžiui, poveikio aplinkai vertinimas ir buveinių direktyva, kad būtų vertinami, o paskui, kad tie dalykai turi būti derinami su vandens direktyva ir taip toliau ir panašiai, ar kitais aki. Kai dėl tų protingų alternatyvų, tai yra svarbus dalykas. Ponas Florence išėjo, tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Tos alternatyvos yra svarbu pasiūlytiems projektams. Alternatyvos neturi būtinai nukreipti prie kito projekto. Mes negalime pasakyti tiems, kurie ketino investuoti į anglės gavybą, investuokite į vėjo jėgainės. Kai dėl skalūnų dujų, mūsų siūlyme tai nebuvo minima, yra klausimų, kuriuos reikia E, dar aptarti papildomai pagal horizontaliuosius akimes esame pasirengę į pirmąjį priedą šį aspektą įtraukti ir dar diskutuoti apie tai, kokios technologijos turėtų būti naudojamos, gal reikėtų numatyti ir kitus aspektus, bet čia dar reikalinga padirbėti prie šio aspekto. Aš norėčiau pasakyti, kad esame atviri tolimesnėms diskusijoms. Na ir paskutinis dalykas – dirbožėmis. Dėkuoju. Ačiū už Jūsų mintis. Laikas jau baigėsi posėdžio ir aš žiūriu į pranešėlis norėtų tarti žodį, jeigu ne. Tuomet, e, nes priešingų atveju mm, vertėjai išsilakstys, ponė Zanolė. Aš kalbėsiu trumpai. Norėčiau padėkoti kolegams už kantrybę. Labai e, įdėmiai klausiausi visų kalbėjusiojų, dėkoju šešėliniam pranešėjui, visiems apskritai kalbėjusiems kolegoms. Dėkoju už dalyvavimą šiame darbe. Mane nuramino kolegų pasisakymai, beje, kai kurių kolegų pasisakymai man vis dar kelia klausimų. Komisijai norėčiau pasakyti, kad mūsų pakeitimai e, numatyti yra tinkama linkme. Krizės laikotarpį mums reikia taisyklių, kriterijų, ribų, aiškiai nutiesto kelio, taip sakant, tų taisyklių, kurios būtų paprastai pritaikomos valstybėse narėse. Ir dar vieną dalyką norėčiau pridurti. Klausydamasis kai kurių kolegų prisiminiau katastrofas, nelaimės e, įvykusias, tarkime, dėl netinkamai pastatytų nutiestų kelių, e, dėl tų nelaimių žuvo žmonės. Labai įvairaus pobūdžio nelaimės man atėjo į galvą Pavyzdžiui, kai yra poveikis daromas e, upių tėkmiai, netlikus e, poveikio vertinimo. Tai labai brangiai kainuoja tiek e, kainų, kaštų, prarastų gyvybių prasme, tiek aplinkos e, prasme. Pasiekmes to jaučia piliečiai. Projektai yra ilgalaikiai projektai. Štai pavyzdžiui, kelių statybos projektai yra e, šimtų metų trukmės projektai, tai yra tie projektai, kurie šimtus metų turės stovėti. Todėl e, atsižvelgiant į tai nereikėtų taupyti ir atlikti vis dėlto poveikio vertinimus, kad ir brangiai kainuojančius. Ir tokiem atvejam reikėtų nustatyti labai aiškias taisyklės tam, kad išvengtume panašaus pobūdžio bėdų ateityje. Dabar kas dėl kompromisų, tai susisieksiu su šešėliniais pranešėjais, tęsime toliau diskusiją su jais ir bandysime susitarti, nes juk mūsų visų tikslas yra patvirtinti šį dokumentą. Dėkoju pranešėjams, dėkoju kalbėjus, pranešėjų kalbėjusiems, taip pat ir vertėjams, sako pirmininkė. Posėdis baigiamas, rytoj ryte nuo 9 valandos koordinatorių posėdis bus, o 10 valandą tęsime toliau darbo tvarkės nagrinėjimą. Ačiū, gero vakaro visiems.